Buongiorno colleghe, colleghi e diamo inizio a questa seduta. Labą rytą kolegos, pradėkime šios dienos posėdį. Šios dienos moterų teisų ir liučių lygybės komiteto posėdis. Pirmiausia, pasitvirtinkim darbo tvarkę, ar niekas neprieštarauja, tvirtiname darbo tvarkę. Antras darbo tvarkės klausimas, posėdžio protokolo tvirtinimas. Tai uh, 15 rugsėjo 14.15 posėdis. Tvirtinta. Trečias klausimas. Pirmininkės pranešimai. Pirmiausia, komiteto darbo grupė atsakinga už smurtą prieš moteris. Posėdžių Strasbūrė spalio 25 dieną E, ta diena kaip tik tai bus kovos su smurto prieš moteris diena. Posėdės vyks nuo antros iki trečios ir pirmininkė, pane Garsėja Perez, pirmininkaus. Renginėje dalyvaus e, komisijos nariai Timermanas Jūrava, e, taip pat tarybos generalinis direktorius. Dabar kiti pirmininko pranešimai. 16 metų darbo programa per praeitą koordinatorių posėdį buvo susitarta dėl komiteto darbo 16-aisiais. Galvojome, ap, kalbėjome apie pranešimus savo iniciatyvą ir a, e, misijas. Moterų reikalų komitetas užsims tokiais a, e, klausimais. A, pensijų atotrukės tarp vyrų moterų, moterų teisės, darbas ir e, nedarbo laikas, e, rytų partnerystė, partnerystė su kaiminėm šalim, Europos fondai e, lyčių lygybės integravimas, mot, lyčių lygybės skatinimas psichinės veikatos srityje, moteris kaimo vietovėse, lyčių lygybė ir priekybos sutarimai ES, lyčių e, lygybė ir klimato kaita, politika mokesčių klausimai. Tad e, tokie svarbiausi klausimai, kuriais užsiimsime kaip komitetas 16 metais. E, daugiau dar informacijos pateiksiu artėjančios komandiruotės misijos New York'e moterų, e, jungtinių tautų moterų komisija, moterų e, centrai, e, prieglopšio centrai Belgijoje, Vokietijoje, vyks konferencija Varšuvoje, Stambulė vyks pasaulio humanitarinis viršūnių susitikimas, gegužės 14-15, taigi iš tiesų numatyta daug misijų misijos ir Europoje, ir už Europos ribų. Tad manau, galime skirti dėmesio komiteto prioritetams, parodyti, kuriuose sritise daugiausiai mūsų įsipareigojimo galime tai parodyti išoriniam pasauliui, demonstruoti savo prioritetus mūsų kasdieniam darbė čia. Taip pat bus uh, E, specialus renginys skirtas tarptautiniai moterų dienai 16-aisiais. E, e, trečią kovo, kaip sutarė koordinatoriai, vyks bendras posėdis skirtas tarptautiniai moterų dienai. Gilinsimės į moter, moterų, migrančių ir pabėgėlių klausimus. Tai bus aktualiausias dalykas. Toliau. Norėčiau priminti kolegom, kad balsuosime dešimtą, tad kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, turime aptarti keturis pranešimus. Ir pirmiausia, pristatysiu pirmąją, tai yra išorės veiksniai sudarintis kliūtis Europos moterų verslumui. Pati esu pranešėja šito pranešimo, mano supratimo jis labai įdomus. Ir norėčiau šiandien kolegoms komitete pristatyti šį pranešimą. Jei paminate, prieš mėnesį į komitetą buvom pasikvietę ekspertų, kad pradėtumėm techninės diskusijos šią temą. Esu tikra, komiteto nariams tai ne naujiena. Tai svarbi tema, Ir žiniasklaidoje e, taip pat bet turime pagalvoti labai e, rimtai, su kokiam kliūtim susiduria moteris, ne tik tai, kai patenka į darbo rinką, bet, e, bet ir kai bando kurti savo verslą. Dėl pranešimų balsuojama plenarinėje sesijoje bus gruodį, o, svaršau, sausi, o komitete gruodį. Ir pasistengsiu, kad pranešimas būtų labai praktiškas. Kalbėjau apie kliūtis Kas kliudo moteriams užsimti verslu, kokias kliūtis jos turi veikti. Visų pirma, 31 e, procentas Europos verslininkų yra moteris, antra, moterų užimtumo rodiklis yra 59 procentai. Ta, nors pagal Europą 2020 strategiją siekiame 65 procentų Dar pora svarbių dalykų. 23 procentai darbdavių yra moteris. Iš jų 31 e, procentas dirba savarankiškai. Taigi iš tiesų e, potencialo turime labai daug, jo reikia pasinaudoti. Bandžiau pasigilinti empirinius duomenis, peržengti uh, ideologinius stereotipus, nuostatas. Tikiuosi, kad jūs aktyviai dalyvausite diskusijose. Tikiuosi, kad e, siūlysite uh, gerų pakeitimų, kad e, šis pranešimas būtų praktiškas, įgyvendinamas, e, tai yra pranešimas savo iniciatyva, e, taigi teisėkuros prasme tiesioginių rezultatų nenumatoma, na, tačiau tai skirta valstybėm narėm ir tikėsime, kad jos galės sureaguoti, kad kartu remiantis pranešimu galėtumėm pasiekti tam tikrų rezultatų. Prašysime komisijos uh, dar kartą pasigilinti į ketvirtųjų direktyvą e, skirtą kovai su diskriminacija. Įsigijant prekes, naudojantis paslaugom, e, taip pat galvoju apie tai, kad nauja redakcija galėtų būti išdėstyta e, direktyva dėl lygių moterų ir vyrų teisių darbo srityje. Pabandysiu pristatyti patį pranešimą. Jį sudaro penki skyriai. Tikiuosi, vertėjai labai nesupyks, nes bandysiu, nors bandysiu greitai viską apžvelgti. Taigi pirmasis skyrius. Čia pagrindinė tema privataus ir profesinio gyvenimo pusiausvyra kaip tai būtų galima suderinti geriausiai. Kodėl įtraukiu tai pranešimą skirtą moterų verslumui? Nelengva suderinti šeiminį, šeiminį ir darbo gyvenimą ir labai dažnai moteriams sunku užsimti verslų būtent dėl to. Žinoma, moteris turi turėti galimybę gauti paskolas daugeliu atveju joms labai sunku rasti pakankamai laiko ir suderinti šeiminį ir darbo gyvenimą. Na ir bandau paskatinti konstruktyvės diskusijas tarp institucijų, kad būtų galima suformuluoti pozityv, pozityvę e, politiką, kuri leisų suderinti. Jei moteris nori steigti savo verslą, jos turi turėti galimybę tai padaryti, kaip numatyta Barcelonos tiksluose. Ten yra išdėstas raginimas valstybėm narėm panaikinti visas e, kliūtis, dėl kurių įmonės negali pradėti uh, savo verslo. Tai e, iš tiesų mes norime, kad Barcelonos tikslai būtų įgyvendinti, kad tai nebūtų vien tik tai žodžiai. Norime, kad e, tinkamai būtų pasinaudota e, Europos lėšomis, kad būtų jų skirta vaikų ir senelių priežiūrai Toliau, antras pranešimo skyrius, čia kalbama apie informacinius tinklus. Svarbu, kad moteris tarpusavį bendrautų, keistųsi informaciją per tinklus. Pateiksiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, Europos skaitmeninė platforma skirta moteriam verslininkė. Manau, reikėtų daugiau platformų, tinklų, kad moteris galėtų keistis gerąją praktiką. Uh, kad jos sužinotų apie galimybės ar kitose valstybėse narėse, kad būtų skatinamos pačios imtis iniciatyvos. Toliau kitas pranešimo skyrius. Čia kalbama apie e, pagrindinės kliūtis, kurios man aktualios. Moteris uh, verslininkės e, sunkiai gali e, gauti paskolų, tai, kad tai padaryti efektyviai, tai yra tiesioginė diskriminacija šiuo atveju. Tai kodėl e, tai taip sunku moteriam verslininkėm? Daugeliu atveju tiesiog sunku gauti paskolas, kad jos iš tiesų taptų nepriklausomos Pastaruoju metu padėtis, tiesą sakant, pablogėjo dėl ekonominės ir finansų krizės. Atrodo, kad paskolų e, krizė kur kas sunkesnė yra moteriam verslininkėm negu verslininkam apskritai. Toliau, trečiasis skyrius, kas čia man svarbiausia gilinausi į samoningumo didinimą tarp bankų ir finansų institucijų, kalbant apie jų prievalę užtikrinti, kad būtų taikomos vienodos sąlygos prašantiems paskolų. Pabandžiau rasti duomenų, kad galėtumėm kiekybiškai įvertinti tiesioginę, netiesioginę moterų diskriminaciją, bandant gauti paskolas. Manau, labai svarbu gauti tos duomenys, bendradarbiaujant su AIGE, lyčių lygybių institutu, norime užtikrinti, kad ši institucija galėtų pateisinti savo lūkesčius. Tai iš tiesų reikia, kad ir ten būtų kompetitingas personalas. Toliau Na, kitas, ketvirtas skyrius mano pranešime skirtas mokymo programoms, programoms skirtos, skirtoms mokyti, apmokyti moterų verslumu ir daugeliu atveju vyrų išsilavinimas e, tiesiogiai veda juos į verslumą. Tai gali būti technologiniai, pavyzdžiui, sektorių technologinis išsilavinimas. Ką mes turime padaryti? Turime išsiaiškinti, kokiom mokymo, švietimo iniciatyvom galėtume pasinaudoti, kad parengtume moteris verslumui, užsimti verslu. Ir taip pat parengiau e, tekstą ir skirtą žaliai ekonomikai. E, kolegos iš žaliųjų frakcijos tikrai apsidžiaugs. Iš tiesų e, ir moteriam tai gali būti labai naudinga ir ekonomikai gali būti naudinga, jeigu e, sektoriuje dirbs kvalifikuotos moteris. Ir penktasis, paskutinis skyrius yra skirtas socialiniam verslumui. Raginam komisiją valstybės narės atlikti tikslinius tyrimus, kad išsiaiškintų, kaip padėti moteriam sėkmingiau veikti šioje srityje. Bandom išsiaiškinti, kokios būtų naudingiausios priemonės atliekant ir įmonių vertinimą, galvojant apie tai, kokį indėlį uh, jos gali duoti visuomeniai. Na, yra pranešime ir techninių aspektų. Esu tikra, kad kartu diskusijose galėsime išsiaiškinti, kaip moteris galėtų veikti ir uh, kultūrinės kliūtės, nors 15-aisiais daugelis jau galbūt išspręsta yra, tarkim, daugelio atveju technologijos siemos su vyrais, tačiau turime pagalvoti ir, ir apie, apie tai, empiriškai tą sunku įvertinti, tai daugiau filosofinis klausimas, gan neapčiuopiamas. Labai vertinu moterų nu darbą, pavyzdžiui, Kristin e, Lagarde, e, TVF vadovė, nesenai yra pasakiusi, kad e, valstybės nesuteikia moteriams galimybių tapti verslininkėm. Ir tokiu būdu neleidžia joms klėstėti moteris vis dėlto reikšmingai prisideda prie ekonominės krizės įveikimo valstybėse narėse. Tai iš tiesų per bendras pastangas galime stiprėti, galime užtikrinti, kad žodžiai, tokie žodžiai mūsų visuomenėje taptų realybę. Tad ačiū ir dabar žodis šešėliniam pranešėjam. Eh, Ms. Moran. Sorry. Uh, unfortunately... Pane Moran. Deja, ji negalėjo dalyvauti šiandien ryte posėdėje ir jos vardu noriu atsiprašyti. Pane Moran greitai atvyks, tačiau tuo tarpu ji man, manęs paprašė pasakyti keletą žodžių apie pasiūlymą. Apskritai, ji daugeliu atveju pritarė tam pasiūlymui, kuris pateiktas. Ypač ji labai patenkinta, kad jūs įtraukėte į tokį dalyką kaip um, darbo ir asmeninio gyvenimo subalansavimas, kas labai svarbu. Pavyzdžiui, Kroatija gana sėkmingai veikia ir turi parengusi moterų verslumo strategiją ir veiksmų planą. Pone Moras pateiks savo pasiūlymus dėl pakeitimų ir tam tikrų rekomendacijų. Atskirai reikia skirti dėmesio lygioms sąlygoms, kurios būtų taikomos kartu su kitais darbuotojais ir savarankiškai dirbančioms moteriams. Ji nekantriai laukia kolegų nuomonių ir bendradarbiavimo su pranešėjais, tikintis, kad tikrai e, pranešimas, atsiprašau, bus labai turiningas. Ačiū. FDD frakcijos šešėlinė pranešėja Daniela Juto. Ačiū. Aš manau, kad mes e, tikrai turime dokumentą, kurio pagrindu galėsime gerai dirbti toliau, nes e, jūsų pranešimas susilaukia e, gana didelio dėmesio, ypač ta dalis, kurioje kalbama apie finansavimą, bet reikėtų pasitikslinti statistinius duomenis ir atsižvelgti į tai, kad 50 procentų įmonių vadovauja moteris, priklauso moteris, tačiau kiek tų įmonių aktyviai veikia. Italijoje, pavyzdžiui, yra labai daug įmonių, kurios e, faktiškai tik nominalios. Jūs suprantate, apie ką aš kalbu? Taip pat dėl to gali kilti problemų gaunant finansavimą. Skaičiai rodo, kad įmonės, kurioms vadovauja moteris, linkusios mažiau rizikuoti, jos mm, ne investuoja rizikingai bent jau paprastai rizikingos investicijos sudaro mažą procentą. Kitas dalykas, kadangi moterims sunku sudarinti profesinį ir privatų darbą šeimos e, gyvenimą, tai tos tų įmonių veikla dažnai būna ribota. Ir jos tampa nebepatrauklios. Tai yra įmonas, kurios vargu ar gali plėstis Ir tai yra dar vienas klausimas. Kita vertus, aš tikrai pritariu tam, ką jūs rašote, e, dėstote savo pranešime. Ačiū. Toliau ponia Bilba Brandika, Aldė šešėlinė pranešėja. Ačiū. Ačiū ponia pirmininkė už šį pranešimą. Iš tiesų, manome, kad pranešimas tinkamai parengtas – Nors yra keletas klausimų, norė, kuriuos norėtume atkreipti jūsų dėmesį. Vienas dalykas. Ir tikriausiai pirmiausia, gal aš užduočiau klausimą. Kai kalbame apie sritis, kuriuose veikia daugiau moterų arba jos pasiekia geresnių rezultatų, tai pranešime kalbama apie socialinį verslumo sritį. Ir jūs sakote, kad svarbu padėti moterims toje srityje. Na, aš manau, kad mes turėtume gal kitaip vertinti visą reikalą. Ir galvoti apie daug bendresnį principą, daug bendresnį požiūrį. Pavyzdžiui, iš tiesų moteris daugiau užseima slauga, sakykime, bet mes turime užtikrinti, kad moteris taip pat uh, daugiau įsitrauktų, pavyzdžiui, į skaitmeninę rinką, daugiau dirbtų technologijų srityje, nes būtent technologijos skaitmeninimas ir yra pagrindiniai mūsų nūdenos varikliai. Kitas dalykas. Manau, per daug parengta pranešimų, per daug renkama duomenų, kad būtų atspindėta dabartinė padėtis. O mums reikia, kad valstybės narės rimčiau žiūrėtų į prisimtus įsipareigojimus ir kad daugiau būtų veikiama regionų lygių. Kodėl? Žinia, kad ES yra regionų, kurie turi parengtas e, programas skirtas moterų verslumui skatinti ir jas įgyvendinimą. Bet jeigu galvojame apie uh, duomenų suskirstimą, statistinių duomenų suskirstimą. Tai reikia galvoti ne tik tai apie statistinių duomenų grupavimą nacionaliniu lygiu, bet taip pat ir regioniniu lygiu, nes kitaip vaizdas gali būti iškreiptas. Dabar dėl galimybės gauti finansavimą. Pranešime aiškiai vardinta, kad moterims yra sunkiau gauti finansavimą, tai tikra tiesa, bet man regis, Tuo pačiu mes turime kalbėti ir apie reklamą. Ir siūlyčiau nueiti, pavyzdžiui, į jūsų vietos banko skyrių ir pasižiūrėti, kokią reklamą jie uh, siūlo. Aš tai padariau, nes laukiau savo eilės bankę, kol mane aptarnaus ir žvalgiausi aplinkui. Ir panašu, kad viskas siūloma tik vyrams įmonės atidarimas, automobilio pirkimas, vadovavimas tambiai įmoniai. Visa tai, žvelgiant į bankų reklamą, atrodo tik tai vyriškos veiklos sritimi. Ir aš bankui pasakiau, palaukit, bet aš taip pat esu jūsų klientė, o jūs man nieko nesiūlote. Ką aš noriu pasakyti? Mes turime raginti atskirų žmonės imtis veiksmų, pradėti veikti. Reikia keisti patį reklamos bankuose pobūdį. Nes bankas įsivaizduoja, kad reklama skirta be kita ko ir jam pačiam. Dabar dėl uh, verslumo įgūdžių ir atitinkamų mokymų. Taip, reikia skatinti žmonas užsiimti verslu, bet svarbiausia yra, kad būtų įsisamoninta, kad vyrai ir moteris yra lygiverčiai ir turi lygias teisės bei galimybės. O dėl to, kodėl moteris nori ar nenori būti verslininkėmis, tai turiu pasakyti, kad domėjausi tyrimais. Ir juose rodoma, kad yra daug tokių neformalių aspektų, dėl kurių moteris nori arba nenori užsiimti verslu. Nes, pavyzdžiui, sakykime, moterų savivertinimas dažnai yra pakankamai žemas ir jos baiminasi užsiimti verslu. Ir tokių neformalių problemų yra daug daugiau negu problemų formalioje pusėje. Tokioje kaip, pavyzdžiui, galimybė gauti kreditą 60 procentų universiteto absolventų yra moteris ES, todėl vargu ar čia reikia galvoti, kad mokymas yra kaltas. Aš manau, kad yra kiti veiksniai, kurie daro įtaką moterų elgesiu ir mes turime apie juos kalbėti. Ir galiausiai, aš manau, kad valstybės narės turi nacionaliniu ir regioniniu lygiu daug aktyviau veikti, kad verslumas būtų skatinamas realiais veiksmais. Ir būtent per verslumo skatinimą galima skatinti moterų dalyvavimą versle. Vienas pavyzdys. Basko lyčių lygybės institutas yra parengęs tokią pagalbos žemėlapį, kuriame nurodyta, kur kreiptis, norint gauti paramą ar pagalbą verslui plėtoti. Ten yra pažymėtos valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, vadžiu, visa įmanoma pagalba ir parama. Bei taip pat kur gali moteris kreiptis dėl joms reikalingos konkrečios paramos. Ir aš manau, kad reikia skatinti tokias iniciatyvas. Be to, mes turime apskritai skatinti verslumą tiek vyrų, tiek moterų tarpą. Dar vienas dalykas, kurio neturime pamiršti, neturime pamiršti, kokie yra moterų poreikiai ir motyvai, nes ir poreikiai, ir motyvai skiriasi nuo vyrų poreikių ir motyvų. Ir kitas aspektas tai yra sąlygos. Užsimti verslu reiškia užsimti labai įvairialypę veiklą, nes verslas nėra vienalypis ir moteris gali užsiimti kitokių pobūdžio verslų negu vyrai. Ką mes matome šiandien Europoje? Tie, kurie užsiima verslų, paprastai yra asmenys turintis nemažai idėjų. Bet yra ir tokių verslininkų, kuriuos užsimti verslų verčia gyvenimo būtinybė. Tarp jų yra nemažai ir moterų. Apskritai, manau, kad reikia galų gale atsisakyti teorijų ir a, formuluoti labai konkrečius pasiūlymus valstybėms narėms. Ačiū. Ačiū. Norėčiau paprašyti, kad kiti pasisakantieji laikytųsi laiko reglamento, kad mes galėtume baigti savo aptarimus iki 10 valandos. O dabar ECR frakcijos šešėlinė pranešėja Žana. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Manau, kad tikrai puikus pranešimas ir gerai, kad turime galimybę apsvarstyti jį prieš jau teikiant projekto versiją. Noriu keletą dalykų išryškinti. Valstybės narės pirmiausia turėtų galvoti, kaip sumažinti biurokratinės kliūtis verslui ir pagerinti bendrasias verslo sąlygas. Nes biurokratinė našta yra tikrai pernelyg sleginti, ypač e, tai pasakytina apie mažas ir vidutinės įmonės, nes biurokratija joms tampa vos ne neįveikiama kliūtimi. Kitas dalykas ką reiškia turėti verslą? Tai reiškia, kad reikia suderinti E, profesinį ir šeimos gyvenimą. Bet tai nėra taip lengva, pavyzdžiui, motinos, kurios prižiūri neįgalius vaikus. Paprastai jos neturi išeities ir lieka namuose, nes netaip jau lengva tokį vaiką vedžioti į dienos priežiūros centrus. Todėl jos atsiduria rizikos grupėje. Jos galbūt norėtų dirbti porą valandų per dieną ir uh, verslas galėtų tapti tokia poros valandų galimybe. Kitas dalykas – vaikų dienos priežiūros centrai. Atskirai norėčiau paminėti tokių centrų būtinybę neįgaliems vaikams. Dar viena tema – tai finansavimas. Aš manau, mes turime labai atsargiai vartoti tokius, tokias savokas ir atsargiai kalbėti apie tokius dalykus kaip vyriausybės paskolos garantija. Jeigu vienai grupiai teikiama privilegija, tai atsiranda galimybė piknaudžiavimui. Taip, mes turime keistis gerąją patirtimai, bet manyčiau, kad reikėtų vengti atveju, kai pačios moteris gali pasinaudoti kažkokiamis privilegijomis ir gyti pranašumą prieš kitus um, ūkio subjektus. Ir dar vienas dalykas reikia galvoti, kaip padėti moterims pradėti verslą. Turime apsvarstyti ir ES institucijų vaidmenį šiame kontekste. Nebejotinai turime raginti valstybės narės keisti mokymo programas ir jas įtraukti verslumo įgūdžių mokymo dalį. Tai būtina. Žinau, kad daug moterų baigia universitetus, tačiau labai dažnai jos nežino, kaip pradėti nuosavą verslą. Yra keletas mokyklų, kurioms teikiama pirmenybė. Pavyzdžiui, Slovakijoje mokykloje visai nesuteikiama informacija mergaitėms apie galimybę užsiimti verslu. Yra mokymo įstaigos, kurios, pro, kurių mokymo programuose jokio dėmesio nėra skiriama verslumui ar verslumo įgūdžiams. Bet tokia informacija turi būti teikiama visiems, kur galima išmokti verslo, įgyti verslo įgūdžių, kaip parašyti verslo planą ir taip toliau. Reikia taip pat, kad veiktų institucijos ir organizacijos, kurios padėtų norintiems susijimti verslu, parengti reikiamus dokumentus, informuoti juos apie tai, ką reikia padaryti, kad būtų išvengta nereikalingų klaidų. Aš turiu keletą idėjų dėl pakeitimų, juos pateiksiu, bet apskritai turiu pasakyti, kad pranešimas tikrai labai neblogas ir padėkoti noriu pranešėjai. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos šešėlinė pranešėja Teri Renka. Labai ačiū. Mūsų frakcijos vardu mes taip pat džiaugiamės parengtų pranešimų, nes pati tema moterų verslumas yra labai aktuali ir tik vienas trečdalis verslininkų Europoje yra moteris. Ir mes turime dėl to galvoti apie tai, kaip keisti dabartinę politiką. Šis klausimas svarbus ne tik tai moterims, kurios nori užsiimti verslu, bet taip pat visai visuomeniai, nes moteris verslininkės gali labai daug prisidėti ne tik prie ekonominės, bet ir prie socialinės raidos, kaip kad nurodyta pranešime. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus, kuriuos, manau, reikėtų praplėsti ir a, kai kuriuos pakeitimus padaryti. Pirmiausia, tai profesinio ir šeimos gyvenimo suderinamumas. Gana neutraliai yra užsimenama apie vaiko priežiūros atostogas direktyvą, bet mes manome, kad ta, tos, tai, kad direktyva buvo atsiimta, yra labai negeras dalykas. Ir kalbant apie profesinio ir šeimos gyvenimo suderinamumą, reikia pastebėti, kad slauga dažniausiai užsima moteris ir tuo pačiu metu jos dar turi dirbti, užsimti namų ūkiu. Todėl reikia pagalvoti, kaip galėtume paskatinti vyrus dažniau užsimti slaugą, nes kitaip moterims tenka dviguba našta, nes jos rūpinasi, užsima slauga, dirba darbo rinkoje ir atlieka kitus darbus. Dar vienas dalykas, kuris mūsų galva labai svarbus, nes jūs, kaip žinote, aš rengiu pranešimą apie moterų teisės skaitmeninėme amžiuje ir tai yra moterų motivavimo veikti informacinių ryšių technologijų sektorija. Taip, kalbam apie švietimą, apie finansavimą, bet aš manau, kad finansavimas turėtų būti tikslinis, labiau e, prieinamas moteriams nes informacinių ir ryšių technologijų sektoriuje dominuoja daugiausia vyrai. Todėl aš manau, kad reikėtų panalizuoti, ar įmanoma būtų įvesti darbo vietų kvotas vyrams ir moteriams. Bet tik svarbiausias dalykas - reikia motivuoti moteris veikti informacinių ryšių technologijų srityje. Antra vertus, moterų darbo vertinimas yra nepakankamas. Mm ypač pavyzdžiui socialinėme sektorėje ar sveikatos apsaugos srityje. Labai dažnai visuomenės nepakankamai vertina jų darbą ir mes turime ieškoti būdų, kaip padėti pakeisti. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra ta grupė, apie kurią dar nekalbėjome, tai yra tamensvestitės ir lesbietės, kurios susiduria su labai specifinėmis problemomis diskriminacija pranešime reikėtų panalizuoti ir šią problemą. Pranešime užsimenama apie heteroseksualinius santykius, bet aš manau, kad ją aptarimą reikia išplėsti Apskritai turiu pasakyti, kad mes nekantrai laukiame būsimos diskusijos, kuri tikiu bus vaisinga ir kuri e, duos naudos ir mano rengiamam pranešimui apie moteris skaitmeninėme amšyje, nes nebejotinai tai leis mums su komisija suvienyti pastangas ir bendrai veikti e, reikalingą kryptimį. Ačiū. Toliau kitai kolegijai. Aš ne šešėlinė pranešėja, bet yra vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir turėtų būti įtrauktas į pranešimą. Ir tai yra savarankiškai dirbantis asmenys, kurie nesamdo darbuotojų. Jie yra ir įmonės savininkas, ir darbuotojas, vienintelis darbuotojas. Tai yra atskira kategorija, kuri kelia rūpešio, nes pavyzdžiui, e, slaugos rytėje dirba labai daug žmonių, kurie uh, e, užsima savisamda, jie priversti daug keliauti, daug judėti. E, savarankiškas darbas yra teigiamas dalykas, bet ne visada nes um, savarankiškas darbas yra susijęs su rizika, su tam tikromis blogesnėmis sąlygomis, ypač socialinėje ir sveikatos apsaugos rytyje. Dar vienas dalykas, kai mes skatiname moterį susimti verslų ir dirbti savarankiškai, tai neturime galvoti, kad savarankiškas darbas yra vienintelis įmanomas um, tikslas nes kai užsimama verslų, bandom užsidirbti pragyvenimui. Savarankiškas darbas gali būti ir galimybė dirbti ne visą darbo dieną, bet tai nereiškia, kad jūs uždirbsite pakankamai ir išbrisite iš skurdo. Todėl e, savarankiškas darbas ne visada yra labai geras dalykas. Ir moteris, kurios priverstos užsimti tokiu darbu, dažniausiai yra visiškai neapsaugotos socialiai ir jos turi būti apsaugotos. Ačiū. Taip, aš pati naudoju tą pirmąją indus, apie kurių pardavimą kalbate, bet čia tik tarp kitko pastaba. Tik penkias minutės turime Pone Gerike toliau kalbėt ir tada baigsime diskusiją. Man reikia tikrai tik minutėlės. Kalbame apie moterų verslumą. Ir mes turėtume kalbėti apie moteris E, motinas ir jų verslumą, motinas verslininkės. Jeigu jos turi vaikų, tai ne visada jos turi pakankamai laiko, netgi neturi pakankamai laiko įgyti kvalifikacijas ir pagrindą, kuris leistų joms tapti verslininkėms. Taigi reikėtų atsižvelgti mums į motinų verslininkių padėtį. Taip pat e, yra kitas e, moterų grupės apie kurias kalbant verslumo klausimai yra aktualūs, bet motinas verslininkės tikrai reikėtų įtraukti. Ačiū, kolega. Kaip pranešėja, aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų yra labai, nema, labai mažai veiksmų laisvės perrašyti ES direktyvos mes negalime. Aišku, aš atsižvelgsiu į tai, ką Jūs pasakėte ir pasistengsiu peržiūrėti pranešimą galvodama apie tai, ką Jūs pasakėte. Bet e, iš principo mes turime labai nedaug manevro laisvės. Šis tekstas turi tilpti E, į tam tikras ribas formales. Bet, aišku, aš mielai dirbsiu su jumis visais prie pakeitimų ir bandysiu atsižvelgti į viską savo tekste. Aišku, ne viskas, ką pasakėte, bus įtraukta. Bet esu tikra, kad mes turime pasistengti įtraukti kaip įmanoma daugiau. E, tų aspektų, kuriuos girdėjome šyrit. Tai tiek pakeitimų teikimo terminas yra spalio 23 diena, 12 valanda. Balsuojama komitete bus gruodžio trečią dieną, o balsavimas plenarinėje sausio mėnesį. Ir dabar iš karto balsuosime, nebus jokios kavos pertraukėlės, iš karto balsuosime. Taigi prašau pasiruošti balsavimo korteles. colleghe, vi invito a prendere la tessera di voto. Kolegos, prašau pasiruošti balsavimo korteles ir pradėsime balsuoti. Pirmiausia, šiandien e, balsuosime dėl pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo humanitariniais klausimais, humanitariniai pagalbai tenkintis iššūkiai ir galimybės. Anne Jed yra pranešėja, ji neprašė žodžio, taigi jeigu neprieštaraujate, iš karto balsuojame dėl antro kompromiso už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau žodinis pakeitimas. OM vienas už, prieš, susilaiko, priimta Priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antras žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Manau, kad patvirtinta, bet e, galbūt pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Manau, kad, matau, kad ne visos kortelės veikia. Balsuojame. Aš neturiu balsavimo kortelės, sako e, delegatė. Galbūt galima priskaičiuoti mano balsą be kortelės. Gerai, taigi pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta 13 už, 8 prieš. panašu, kad yra problema. E, čia mes e, nebalsavome ir mūsų pirmininkės ir vicepirmininkės balsai nėra įskaičiuoti. Taigi galbūt e, pakartosime procedūrą, primenu, kad balsuojame dėl antro žodinio pakeitimo. Aš prieš, e, kolegė už. Atmanau, kad e, patvirtinta vis tiek. Atsiprašau. Techninė problema čia bent jau ant podiumo turim problemą, noriu tik tai įsitikinti, kad viskas tinkamai suskaičiuota. Tai jeigu uh, už, prašom pakelti rankas. Balsuosime rankomis. Kas prieš? Priimta. Toliau pereikime prie 19 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. Tikėkime, kad šį kartą suveiks. Pradedame balsuoti. Patvirtinta. Aš atsiprašau dėl visų techninių nesklandumų. Bet patvirtintas šis pakeitimas. Toliau. Pone Hert. Ar aš teisingai supratau, kad e, jūsų balsai nebuvo e, suskaičiuoti? Čia ant podiumo esančių balsai nebuvo suskaičiuoti. Kaip tada jūs balsuosite, jeigu jūsų balsai neskaičiuojami? neveikia mano dalis ir kolegės dalis neveikia. Bet e, kai kurių kitų e, asmenų ant podiumo kortelės veikia, sistema veikia, tai aš manau, kad dabar jau viskas bus gerai. Ir pereikime prie 20 pakeitimo, kas už. Prieš. Atmesta. Aš manau, kad e, iš tikrųjų technikos e, specialistų paprašyti, kad užtikrintų, kad viskas veikia. 21 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Baigėme balsuoti. Atmesta. 24. Kas už? Dvi kolegės. Veikia įranga gerai. aš noriu pasakyti, kad e, Barbaros vicepirmininkės balsas buvo priskaičiuotas ne prie tos grupės. Kaip sakė, 17, 13, bet iš tikrųjų nebuvo 17, 13, buvo 14, 16, aš tik tiek norėjau pasakyti. Aš kreipiausi čia į kolegą sėdinti priešais. Atsiprašau. Aš norėčiau, kad papra... paaiškintumėte mums, kaip tai veikia. Ar jūs galit pridėti savarankiškai šokius balsus e, prie tų skaičių, kuriuos mes matome, ar jūs tiesiog mintise suskaičiuojate? Ne, jūs įrašote patys į elektroninę lentą. Jeigu taip yra, tai tada viskas aišku, nes šiaip neaišku, ar jūs mintise skaičiuojate, ar įrašyta viskas. Manau, kad atsakyta į šį klausimą. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, prašau kantrybės jūsų, mes čia, čia tikrai netyčia, taip viskas išėjo. Taigi, 24. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Eikime toliau. 25. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Atsiprašau, atmesta. 26. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 27. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Žodinis pakeitimas trečias, kurio pakeičiamas 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 30 pakeitimas už, Atsiprašau, sako pirmininkė 32. 32 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Dabar viskas veikia. Priimta. 33 už. Prieš susilaiko atmesta. 34 už. Prieš. Ar kažkas prašo patikrinti? Ne, viskas rezultatai aiškus. Taigi 34 priimtas, 35 už. Prieš susilaiko. Aš norėčiau patikrinti. 35 balsuojame elektroniškai. priimta. Žodinis pakeitimas ketvirtas už prieš susilaiko priimta. 37 už prieš susilaiko. Atmesta, man atrodo, bet pasitikrinkime. Ar turite kortelę? Gerai. Tik ponia Arena dabar turi savo kortelę, tai rezultatai bus tobuli. Atmesta. 38 už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Tai pirmoji dalis atmesta, man atrodo, bet pasitikrinkime. Taigi, pirma dalis pirmo pakeitimo. Baigiame dabar balsuoti. Primta. Antra dalis pirmo pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar periname prie galutinio balsavimo, pradėme balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta 23 už 5 prieš, 2 susilaikė, sveikinu kolegą. Adesso la clemenza delle colleghe sarà ancora più forte perché abbiamo. Kągi, dar kartą prašau kantrybės, tikrai ilgas balsavimas mūsų laukia, taigi atsiprašau, jeigu įsivelia klaidų, niekas netobulas. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko. Matau, kad daug kas nebalsuoja, gal pasitikrinkime. Taigi, priimta. 41 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 43 už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 44. Už, prieš, susilaiko, priimta. 47. Už. Balsuosime dalimis. Pirma dalis prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 50 už, prieš, susilaiko priimta. 45 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. 45 balsuojame elektroniškai. Baigime balsuoti. Priimta. 18 už 12 prieš. Pereikime prie 48. E, Už prieš susilaiko priimta. 49. Už prieš. Minutėlė. 49. Už prieš susilaiko atmesta. 51. Už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 51. Priimta, jeigu neklystu, bet patikrinkime. 51. Balsuojame elektroniškai. Baigėme balsuoti. 18 už 12 prieš, taigi patvirtinta. 53 už prieš. Susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už prieš. Susilaiko priimta. 56 už. Prieš. Susilaiko. Man atrodo, priimta. Bet patikrinkime. Baigėme balsuoti. Priimta. 59 už. Prieš Susilaiko priimta. 61 už, prieš, susilaiko, priimta. 62 už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime bendrai. 62 balsuojame elektroniškai. Baigėme balsuoti. Atmesta. 63 už, prieš, susilaiko, priimta. 64 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime, 64 balsuojame. Baigime balsuoti. Priimta. 65. Dvi dalis. Pirma dalis už prieš susilaiko. Sunku pasakyti, pasitikrinkime elektroniškai. Pirma dalis 65 pakeitimo. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 66 keturios dalis. Pirma dalis už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš susilaiko priimta. Trečia dalis už, prieš susilaiko priimta. Ketvirta dalis, paskutinė už, prieš susilaiko atmesta. 68. Atsiprašau. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 70. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 69. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 71. Už, prieš, susilaiko priimta. 72 už, prieš, susilaiko priimta. 73 už, prieš, susilaiko priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ar norite pasitikrinti? Pasitikrinkime. Devintas kompromisinis. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 75. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 76. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 77. Už. Prieš susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 78 už, prieš, susilaiko, priimta. 79 už, prieš, susilaiko, priimta, bet patikrinkime 79. Atsiprašau, taip, 79. Balsuojame. Baigime balsuoti. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Atmesta. Prašau aiškiai kelti rankas. 81 už, prieš. Jeigu nepakelėte rankų, tai nematysiu. Už, prieš, susilaiko, priimta. Aš tikrai turiu matyti rankas, aiškiai. Taigi, prašau, aiškiai parodyti. Būtų gerai, jeigu visi būtume energingi. Taigi, už prieš susilaiko atmesta. 84 už prieš. Puikiai, matau viską. Dabar tikrai viskas matosi. Atmesta. 85 už prieš susilaiko priimta. 86 už prieš susilaiko atmesta. 88 už prieš susilaiko priimta. 87 už prieš susilaiko priimta. 89 už prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 92 už, prieš, susilaiko, atmesta. 93 už, prieš, susilaiko, priimta. 94 už, prieš, susilaiko, priimta. 95 už, prieš susilaiko atmesta. 96 už prieš susilaiko priimta. 97 už prieš susilaiko priimta. 98 už prieš susilaiko atmesta. 99 už prieš susilaiko atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas pirmas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas antras už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 108 už, prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 112 už, prieš, susilaiko, atmesta. 113 už, prieš, susilaiko, atmesta. 114 už, prieš susilaiko priimta. 115 už prieš susilaiko priimta. 116 už prieš susilaiko. Atsiprašau, pasitikrinkime. Vėl nebematau rankų. 116 balsuojame elektroniškai. Baigėme balsuoti. Priimta. 118 už, prieš susilaiko priimta. 119 už, prieš susilaiko priimta. 120 dvi dalis, pirma dalis už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš susilaiko priimta. 121 už. Atsiprašau, 121. Taip. Už, prieš, susilaiko, priimta. 122. Už, dvi dalis. Pirma dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas Ne, atsiprašau. Pirmas pakeitimas už, prieš. Susilaiko. Priimta. Jau pradedu painioti, sako pirmininkė. A, e, konstatuojama dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas. Už, prieš. Atsiprašau. Ketvirtas numeris prieš tai. Ketvirtas pakeitimas už, prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečias. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Šeštas. Už. Norite pasitikrinti? Gerai, pasitikrinsime trečio pakeitimą. Už. E, balsuojame elektroniškai tiksliau. Baigėme balsuoti priimta. Atsiprašau, atmesta. Taigi šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. Septintas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas, dvi dalis, pirma dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. 15 už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 už, prieš, susilaiko, atmesta Atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 22. Dvi dalis. Pirma dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Antra dalis už, prieš, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas. Atsiprašau, trečias kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 30 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 už, prieš, susilaiko priimta. 33 už prieš susilaiko atmesta. 34 už prieš susilaiko priimta. 35 už prieš susilaiko atmesta. Ir dabar balsuosime dėl visos e, nuomonės. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. Priimta 20 už, 5 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname ponę Hannibal. E adesso Ah. Ok, passiamo adesso alla elimination of violence against women in the EU. Na, o dabar Periname prie klausimo, kurį takoma žodžiu, smurto prieš moteris panaikinimas Europos Sąjungoje. Pradedame balsuoti. Pirmiausia, tai EKR paprašytas balsavimas dalimis, kas atskiras balsavimas tiksliau, kas už, prieš, silaiko, Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Trūksta vieno balso visgi, kažkas nenori balsuoti. Gerai, patvirtinta 24 už. Antra dalis, kas už, prieš laiko primta. Toliau dėl viso teksto balsuojame, kas už prieš laiko primta. Puiku. Labai ačiū kolegijai poniai Peres, poniai Garcijai Peres, pasitaiso pirmininkė. Toliau bendroji skaitmeninė rinka. Pirmas pakeitimas iš dviejų dalių. Ta pirma, kas už prieš suvaiko priimta. Dėl antros dalies, kas už prieš suvaiko priimta. Antras pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Prašau, turime galbūt pasitikrinti. Dėl trečio pakeitimo tikrinamės, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 18 už, 12 prieš. Ketvirtas. Už, prieš, sulaiko, priimta. Labai ačiū kolegijai kolegai e, Terė Rentke. Ačiū Jums visiems už e, geranoriškumą, nes e, pirmą sykę pirmininkavau balsavimui. Allora diamo subito la, lo spazio al punto. Um... Gerai, eikime toliau. Moteris slaugytojos ES pranešėja ponia Kūneva. Tačiau kolegos, jei ketinate eiti iš salės, darykite tai tyliai, kad e, galėtų kalbėti ponia Kūneva ir labai ačiū už jūsų supratingumą. Žodis kolegiai. Ačiū, pirmininkė kolegos. Džiaugiuosi, kad visi čia esate aptarti šiam pranešimui dėl namų ūkio darbuotojų ir slaugytojų moterų Europos Sąjungoje. Tema labai svarbi. Tai pirmas mano renktas pranešimas. Reikia sukurti aiškias sąlygas e, namų ūkių darbuotojams, laukytojams, moteriams Europos Sąjungoje. Dauguma dirbančių šiame sektorė moteris. dažnai nesuprantama, kokį darbą jos atlieka. Dažnai galvojama, kad vien dėl to, kad esam moteris, esam kažkaip ypatingai kvalifikuotos būtent šį darbą atlikti. Uh, Na, labai dažnai tas darbas nematomas, neaišku, kas vyksta privačiuose namu, namuose, yra tam tikras klaidingas įsivaizdavimas šito darbo, tos moteris yra atskirtos nuo visuomenės, negali. Tobulėti ir todėl reikia kad komisija imtųsi teisėkuros iniciatyvo šioje srityje. To ir raginame institucijose reikia užtikrinti, kad būtų imtasi veiksmų europinių lygmenių. Todėl siūlau, kad Europos parlamentas parengtų pranešimą savo iniciatyvą, kuriame ragintų komisija siūlyti teisės aktą, kad būtų imtas reikiamų žingsnių. Pranešime atkreipti dėmesį į tai, kad labai svarbu, kad valstybės narės imtųsi žingsnių. Taigi, taip pat turi būti patvirtinti ir nacionaliniai teisės aktai. Namų ūkių darbuotojų darbas turi būti tinkamai reglamentuojamas nacionalinių teisės aktų, nes jeigu to nebus, tai veiksmų iš viso nebus galima imtis. Komisija turi imtis žingsnių, kad e, stiprintų teisėkuros iniciatyvas, e, galbūt reikėtų sukurti observatoriją kad būtų galima stebėti poslinkius šiame sektoriuje Europos Sąjungoje, kad būtų galima geriau vardyti problemas, jas pripažinti, taip pat, kad būtų galima keistis gerąją praktiką. Ką dar norėčiau pasakyti ir kaip pasakyta ketvirtoji dalyka, kad iš tiesų yra spragų teisės sistemoje nėra įstatymų, kurie reglamentuotų darbo santykius būtent tokių namų darbuotojų ir slaugytojų su jų darbdaviais. Darbdaviai turi prievalių, taip pat jų turi ir darbuotojai. Ir tos prievalės ir teisės na, turi būti uh, surašytos, nes čia yra tam tikras neapibrieštumas ir tai atveria um, duris piknaudžiauti pagrindiniam darbuotojų teisėm ir iš tiesų ES net, negali būti leidžiama, kad tokie pažeidimai būtų. Labai dažnai namų ūkio darbuotojai neturi teisės į poilsę, neturi e, galimybės rūpinti savo šeimą, auginti savo vaikus. Tad e, tai reikia spręsti. Kitas klausimas, gvildenamas pranešime, tai yra lyčių stereotipai. Tai labai svarbu šiame sektoriuje ir mane iš tiesų pribloškė, kai pamačiau, kiek uh, namūkių darbuotojų moterų uždirba mažiau negu vyrai dirbantys šioje srityje, tad aštuntojo dalyje raginame valstybės narės patvirtinti priemonės skirtas būtent tam. Remiantis e, galiojančiomis direktyvomis, e, skirtomis e, vienodom galimybėm, vienodam užmokesčiui lygybei moterų ir vyrų darbo vietoje. Trečias, šeštas ir devintas punktai. Juose atkreipiame dėmesį į ypatingą migrantų padėtį, migrančių moterų padėtį. Jos sudaro daugumą namų ūkio darbuotojų ir jos diskriminuojamos ne tik tai atlyginimo požiūriu, bet jos kenčia ir nuo kitokios e, diskriminacijos susijusios su jų um, etne kilme, lytimi, religija. Taip pat kenčia nuo įvairiausio smurto. Joms reikia geresnės apsaugos. Nes dabar uh, darbo teisė, darbo įstatymai jų nesaugo. Yra darbuotojų kategorijų, kurios tarsi e, e, nepatenka į kitas visuomenės e, sritis. Taip yra su šitais darbuotojais. Nėra, nėra socialinės apsaugos, nėra užtikrinamos pensijų teisės ir e, iš tiesų ir e, jos negali gyventi normalų šeiminio gyvenimo. Ir 90-10 e, dalyse valstybės narės raginamos užkirsti kelią. Na, tokiai atskirčiai turime pasinaudoti visom galimybėm, kurias suteikia TDO konvencija, kad būtų galima užtikrinti geresnę apsaugą šiai darbuotojų kategorijai. Labai svarbu, kad valstybės narės ratifikuotų TDO konvenciją numeris 189. Svarbu ir kad darbdaviai ir darbuotojai būtų informuoti apie e, teisės ir pareigas atitinkamai. Tai e, ir yra tai, apie ką kalbame 11, 14, 21, 24 dalyje. Tad e, Iš tiesų ir profesinės e, sąjungos savo veikloje turėtų nepamiršti šitų darbuotojų atitinkamosios savo atsakomybės rytise. Profesinės sąjungos turi rasti, kaip pasiekti tuos darbuotojus, e, dažnai jie yra izoliuoti, nes e, dirba privačiuose namuose. Tačiau reikia užtikrinti galimybę uh, gauti tas paslaugas ir tai gali padaryti tokios svarbios organizacijos kaip Prasinės sąjungos. Todėl raginčiau jūs paremti šitą pranešimą. Prašau dirbti su, su manim, kad galėtume užtikrinti, būtų visiškai aišku, kad dirbantieji mūsų namuose, tie, kas rūpinasi mūsų šeimo, mūsų vaikais, kad e, tie žmonės e, nebūtų mūsų atstumti. Tai yra svarbi darbuotojų kategorija. Negalima jų laikyti ant, antrarūšiais darbuotojais, negalima jų diskriminuoti vien dėl jų lyties. E, tad iš tiesų vieną kartą ir visiems laikam reikėtų tai pasakyti, nes užduotis nelengva, darbo laukia daug, todėl turime parodyti ryštą. moteris sudaro daugumą gyventojų ir turime suvokti, kokios vertingos šitos darbuotojos, koks vertingas jų darbas. Manau, jos vertos to, kad skirtumėm tam dėmesio, kad skirtumėm joms paramą, jos turime, turi užimti pelnytą vietą visuomenėje, turime remti tas darbuotojas, kad jos galėtų pasinaudoti visom teisėm, kurių nusipelno, kad galėtų padoriai gyventi. Šių darbuotojų problemos yra esminės. Čia kalba eina tiesiog apie orų gyvenimą, jų pagrindinės teisės yra nuolat pažeidinimai. Dėkui. Grazie kolega per l'intervento e per la spiegazione. Labai ačiū už jūsų žanginį žodį. Manau, kad e, klausimą labai išsamei pristatėte. Visiems mums komitete klausimas labai svarbus. Pradėkime diskusijas. Pradėsime nuo šešėlinio pranešėjo. Pirmiausia, ponė Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, pirmiausia, aš e, e dėkoju pranešėjai Kunevai už tikrai gerai parengtą pranešimą. Daugumą tai idėjų, kaip šešėlinė pranešė nuo SND grupės, aš tikrai palaikau ir pritariu. Iš tikrųjų, mes turim paraginti valstybės narės, kad jos kuo greičiau ratifikuotų TDO konvenciją 189 dėl namų ūkio darbuotojų, nes tai tikrai leistų pasistumėti į priekį profesionalizuojant namų ūkių darbuotojų darbą. Tai yra padaryti jį panašiai reglamentuojamą kaip bet kurią kitą profesiją ir įstatymuose ar kituose teisės aktuose iš tikrųjų turi būti aiškiai apibrieštos ir nustatytos namų ūkio darbuotojų e, darbo teisės, su aiškiai reglamentuotų darbo užmokesčio mokėjimu, nustatytų darbo poilsio laiko atostogom, socialiniam garantijom, nes tai iš tikrųjų tiem darbuotojam yra labai svarbu. Mes, iš, mes turim raginti profesinės sąjungas aktyviau ginti namų ūkių darbuotojų teisės ir siekti gerinti jų kaip darbuotojų padėtį. Pirmiausia, per kolektyvinės dėrybas, panaudojant tai, kaip galint geriau. E, taip pat manau, kad labai svarbu, e, kad valstybės narės rimtai imtųsi nedeklaruojamo darbo pažabojimo būtent šiame sektorijoje, nes e, iš tie šiame sektorijoje tas nedeklaruojamas darbas, ko gero, sudaro labai didelę dalį ir tai pirmiausia kelia pavojų kaip tų darbuotojų darbo teisėm, atima iš jų socialinės garantijas ir pagaliau tai iš tikrųjų stumia į skurdą ir į socialinę atskirtį ir dar priedo labai dažnai sudaro sąlygas prekybos žmonėmis nusikaltimam e, šitoje srityje dirbantiem e, žmonėm. Taip pat labai pritariu tam ir, ir tai išreiškiau teikdama pakeitimus ir MPL komiteto nuomonėj, e, kad šiuo parlamento pranešimu mes turim prašyti, kad komisija sukurtų namų ūkio darbuotojų ir slaugytojų darbo kokybės sistemą, o taip pat tam tikras gairias valstybėm narėm dėl namų ūkio darbuotojų darbo profesionalizavimų ir e, šių profesijų tam tikro standartizavimo. Iš tikrųjų, tai palengvintų valstybių narių darbą siekiant reglamentuoti namų ūkio darbuotojų ir slaugytojų darbo organizavimą. E, visgi aš manau, kad pranešime mes gal šiek tiek per mažai kalbame apie slaugytojų darbo ir slaugos reglamentavimą. E, slaugos sektorius iš tikrųjų yra tam tikra prasme ir įvairialypis ir juos mes galim suskirstyti tuos slaugytojus į dvi kategorijas. Tai yra tam tikra profesionalinė slauga, kuri yra teikiama slaugos įstaigose ir slauga, kuri atliekama slaugomo asmens namuose. Ir būtent apie pastarąją kategoriją mes turime šiame pranešime plačiau e, kalbėti. Pirmiausia, jinai irgi iš dviejų dalių sudarė, kaip ir samdoma slauga ir šeimos narių atliekama e, slauga. Jeigu pirmo atveju mes daugiau turim kalbėti apie to slaugytojo e, darbo sąlygas, tai antruoju atveju, kada šeimos nariai slaugo asmenį šeimos, reikia kalbėti apie slaugos atostogas, apie samdomus tinkamus slagytojų e, darbo e, sąlygas e, na, turėtumėm iš tikrųjų plačiau išdiskutuoti. Ir kuomet kalbame apie šeimos narių atliekamą slaugą, mes iš tikrųjų papuolam į, į visą kitą kategoriją į slaugos atostogas kurios yra siejamos su slaugytojo kaip darbuotojo statusu. Ir yra, kažkuo galbūt gali būti panašios, na, sakykime, kaip ir į vaiko auginimo atostogas. Ir komisija, kada pristatė šių metų rūpiutį paskelbtus savo planus, savo prioritetus, kaip tik planuoja e, pasiūlyti ES slaugos atostogų direktyvą. Tai aš manau, kad mes šiame pranešime e, turėtumėm greičiau paraginti komisiją pateikti e, tokią, tokį direktyvos e, projektą ir galbūt galim jau pateikti pranešime tam tikras gairias dėl šios direktyvos, kaip mes matom. Taigi, iš tikrųjų, aš tikiu, kad mes dirbsim kartu su pranešėja ir parengsim tinkamą pranešimą. Ačiū. Eh, grazie mille, colleghi. Siccome la relatrice deve... Labai ačiū. Dangi pranešėja turi išeiti 11. Norėčiau paraginti dabar kalbėsiančius kalbėti labai trumpai. Pane Jūto. Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Turiu pasakyti, kad pranešime yra labai gerų argumentų, susitelkiama į tas valstybės narės, kuriuose nėra teisės aktų skirtų darbų namų ūkiuose. Mano valstybėje narė, pačiu, tokie aktai yra, tačiau reikia juos tinkamai gyveninti, reikia kontrolės, inspekcijų. Ir labai dažnai pasitaiko, kad net jei yra įstatymai, vis dėlto yra atveju, kai e, namų ūkio e, darbuotojai nėra apsaugoti labai dažnai, e, jie būna, pažiūrėjau, iš rytų Europos, iš kitų, iš kitų valstybių, tad turime užtikrinti apsaugą uh, tiems, e, kurių negalima kaltinti dėl to, kad jie e, dirba tam neoficialiam sektoriui. Labai dažnai e, jų situacija yra nepavydėtina. Tas moteris tiesiog neturi pasirinkimo. Tad aš tiesų galvosiu apie pakeitimus, kuriuos galėčiau teikti pranešti. Taip kalbėta labai trumpai ir tiksliai. Ačiū. Kalbėsiu trumpai, iš ties laiko, laiko nedaug. Norėčiau tik tai padėkoti pranešėjai poniai Kunevai. Manau, kad pranešimas labai aktualus, svarbus. Kalbame apie sektorių, e, kuris turi labai didelę socialinę ir ekonominę vertę, tačiau yra nematomas, nepripažįstas. Būtų gerai į pranešimą įtraukti štai ką šis, šiame sektorija daugiausia išnaudojimo ES, tai labai rimta priežastis pranešimai rinkti yra neoficialūs susitarimai, mažas atlikės, kartais iš viso nemokama, dirbama labai ilgai, nėra laisvadienio, neapibrieštas e, darbas ir labai e, dažnai yra ir seksualinio išnaudojimo, ir ir rasistinių e, pažiūrų, e, na, e, reikia tai spręsti, reikia teisinės apsaugos sistemos darbuotojams šioje srityje, darbuotojos net, neturi ir negauna nedarbo pašalpų, praranda darbą, iš tiesų negali derinti privataus gyvenimo ir, ir darbo. Uh, Na, tai yra svarbu, kadangi nėra, nėra įstatymo, taip pat nėra ir galimybės e, kolektyvinių susitarimų. Tai yra svarbu, tad reikia susitelkti į reguliavimo sistemą, bet taip pat reikėtų galvoti ir apie pareikybą žmonėmis ir e, žmonių darbo išnaudojimą. Porą konkrečių dalykų svarbu galvoti apie, apie tai, kad valstybės narės privalo ratifikuoti TDO konvenciją. Tai yra pranešime. Antra, pranešime yra pasakyta, kad komisijos bus prašoma rengti teisėkuros pasiūlymus šioje srityje. Taip pat manome, kad tai yra labai aktualu. Ir taip pat manytumėm, kad reikėtų uh, pas, pasiūlyti pranešimą savo iniciatyvą dėl to, kokia galėtų būti bendra reguliavimo sistema šioje srityje. Daugiau patikrų reikėtų inspekcijų, tai yra pranešime, tai labai gerai. Antra. piknaudžiavimo aukos e, neturi būti persekiojamos. Labai dažnai e, asmenys kriminalizuojami yra šioje srityje, bet taip yra vien dėl to, kad nėra jokios apsaugos, taip neturėtų būti. Turime bejonę dėl 22 punkto. Jūs e, sakote, kad yra mokestinių paskatų žmonėms, kad, kad būtų išeita iš uh, šito neoficialaus sektoriaus. Čia turiu abejonių, bet galime apie tai kalbėti. Toliau, ponia Milina, ir labai trumpai prašau. Ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Kalbame apie sektorių, kuriame uh, galima kurti darbo vietas, galimas ekonominis augimas ir tai. Uh, gali būti labai naudinga ES piliečiams, ypač moteriams ir moteriams, kurios naudojasi tokiam paslaugom, kokios galėtų grįžti į darbą, e, taip pat ir moteriam, kurios dirba šiame sektoriai. Pažvelgtumėm į e, skaičius, tai daug namų ūkių darbuotojų yra migrantės, e, tai akcentavo ir pranešėja. Tos migrantės Iš tiesų gali e, kentėti nuo lyčių diskriminacijos ir, ir smurto, būtent dėl savo lyties. E, išgyvename migracijos krizę, o integracija prasideda nuo darbo rinkos. E, tai labai svarbus veiksnys šiame kontekste. Ir jeigu šis sektorius bus pripažintas, tai bus mažinamas neoficialus darbas ir iš tiesų skatinama moterų įtrauktis ypač į socialinę sistemą. Ir esu pasirengusi dirbti su visais jumis ir esu tikra, kad e, mūsų indėlis bus reikšmingas į ES politikos e, parengimą ir namūkiai darbuotojai bus e, pripažinti kaip kaip e, profesionalai ir tai sudarys padorios, orios darbo sąlygas. E, e, userò davvero un minuto della collega Rosa Estaras Ferragut per il nostro partito IPP. Eh, ho ridotto il suo intervento. Suteiksime žodį EPP šešėlį pranešėjai, poniai Estarais Feragut. Jos vardu norėčiau pasisakyti. Šiandien aptariamas pranešimas iš tikrųjų padeda E, šio sektoriaus darbuotojams, šiame sektoriuje dominuoja moteris ir atlyginimai čia yra tikrai maži. Yra tokių aspektų šiame tekste, kuriuos galima toliau tobulinti, taigi teiksime pakeitimus, kurie e, tekstą padės patobulinti ir užtikrins, kad e, darbuotojų šiame sektoriuje teisės būtų tinkamai apsaugotos. Taigi labai trumpa versija šešėlinės pranešėjos pasisakymą ir dabar suteiksiu žodį mm, mm, pranešėjai. Ačiū. Šiandien galbūt įvyko tokios trumpos diskusijos, trumpės aptarimas. Mes turėsime dar galimybę iš tikrųjų toliau tobulinti, toliau dirbti su šio pranešimu, nes jis mūsų komitetų yra itin svarbus. Taigi aš toliau mielai dirbsiu su visais. Ačiū. E, puiku. Porą minučių pertraukos. Ir tada perėsime prie tolesnių diskusijų. Allora, per quanto riguarda la deadline degli emendamenti Cuneva è il 9... Kaneva pranešimo pakeitimų teikimo terminas Lapkričio 9, o balsavimas bus sausio 29 dieną mūsų komitete. Kolegė, riprendiamo, kolegi, riprendiamo i lavori di questa commissione. Kolegos, teskime darbą. Dešimtasis darbo tvarkės klausimas. 2010 metų parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkos saugos standartų, žmogaus taisų ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimas. Um, pranešėjas, pranešėja kolega Malin Bjork. Ačiū, pana pirmininkė. Aš manau, kad e, tai labai svarbi politinės rytis, kurią mes turime labai rimtai panalizuota ir kurioje reikia rimtai veikti. Panašu, kad ir kiti komitetai taip galvoja. Svarbiausia mano galva pagalvoti, kaip tokia politika gali pasinaudoti moteris kad um, užsitikrintų geresnį pragyvenimą, galėtų uh, gauti kokybišką išsilavinimą. Klausimas toks. Ar tikrai reikia daugiau stebėti, kaip vyksta dėrybos darbo rinkoje? Atsiprašau, prieky, kaip vyksta e, dėrybos dėl prekybos. Tos dėrybos turėtų būti aiškesnės ir skaidresnės. Tarptautinis prekybos komitetas turėtų panalizuoti, kaip galima prekybos politikos tikslus suderinti su socialiniais, aplinkosauginiais standartais bei žmogaus teisėmis. Labai nedaug kas galvoja vien tik apie tarptautinę prekybą, kai vyksta dėrybos. Daug yra dėmesio skiriama ir žmogaus teisėms, bet ką reiškia žmogaus teisės? Tai yra ir moterų teisės. Politikos padalinys parlamente atliko tyrimą ir panalizavo, kokį poveikį tarptautinė prekyba daro moterims, jų padėčiai, jų galimybė įgyti išsilavinimą. Ir net nežinau, kaip suformuluoti dabar mintį nes tyrime daug ko pasakyta, tačiau įvardėmos ir su tarptautinė priekyba susijusios problemos. Komisijai suteikti įgaliojimai valstybių narių vardu dėrėtis, bet mes turime užtikrinti, kad komisija be kita ko gintų moterų teisės ir neužmerktų akių prieš politiką, kuri uh, daro neigiamą poveikį moterims socialinės veikatos apsaugos rytyje. Taigi, šiandieną iki galo ne viskas gerai. Ir e, buvo minimos e, tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, bet jų nepakanka. Reikalingi ir nacionaliniai įstatymai. Ir baigdama savo dokumente, aš iškeliu dar vieną klausimą. Tie, kurie dirba lygių galimybių politikos rytyje, turi ypač atkreipti dėmesį tai, kad būtina parengta priemonės, nes dabar šios ryties rinka nereguliuojama ir a, daroma viskas visur mes turime turėti tokias priemonas, kurios leistų gyvendinti priimtus teisės aktus, kitas dalykas, kurios neribotų teisėkuros galimybių. Reikia galvoti ne tik apie tas šalis, su kuriomis palaikome prekybos santykius. Aš manau, kad reikia nepamiršti ginčių sprendimo sistemos, ESDS sistemos. Ir mes turėtume daugiau svarbos teikti visiems šiems klausimams, sudarydami tartautinius susitarimus. Ačiū. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu. Pone Hanibo. Ačiū. Aš tiesą pasakius kalbėsiu Inesailą vardu, kuri negali dalyvauti mūsų posėdėje dabar, todėl tik perskaitysiu tai, kai jį paprašė perskaityti. Šešėlinė pranešėja sveikina pranešėjos uh, nuomonę ir tuos klausimus, kurie išryškinti pranešime. SND šešėlinė pranešėja mano, kad kai kurie pranešėjos pasiūlymai turėtų būti griežčiau suformuluoti, kad būtų daugiau dar dėmesio skirta lyčių lygybės klausimams tarptautinėse priekybos dėrybose ir susitarimuose. Šešėlinė pranešėja mano, kad moterų ir lygių teisų komitetas daugiau turėtų dėmesio skirti būtent lyčių klausimams prieš svarstant tokius dalykus, kaip sakysime, vartotojų teisės. Nes atrodo, kad tokiu požiūriu mes turėtume vadovautis. Šešinė pranešėja taip pat siūlo įterpti papildomą dalį kurioje būtų raginama darantis dėl tartautinių prekybos susitarimų, numatyti juose visą apimančią nuostatą, padedančią uh, užtikrinti lygias galimybės visose sritise. Pavyzdžiui, užtikrinti, kad moterims nebūtų mokami mažesni atlyginimai ir panašiai. Šeši SND šešėlinė pranešėja apgailestauja ir pritarė pranešėjos nuomonėj, kad tarptautiniai susitarimai dėja paprastai sudaromi neatsižvelgiant į moterų ir merginų teisės. Todėl um, SND šešėlinė pranešėja norėtų uh, išplėsti ketvirtąją praneš, ketvirtąjį pranešimo punktą, kad jame būtų kalbama apie profesinį mokymą, galimybę įgyti įsilavinimą moteriams. Uh, Taip pat šešėlinė pranešėja mano, kad švietimas ir mokymas, ypač tas, kuris specialiai skirtas moteriams, gali suteikti moteriams daugiau galių ir todėl bet kokie komerciniai susitarimai, e, juose turėtų būti e, nuostatos užtikrinančios faktinį moterų nepriklausomumą nuo vyrų. Kai kurie pavyzdžiai galėtų būti mikrokreditų teikimas Indijoje arba kitose Azijos šalise, nes tai yra puikus pavyzdžiai, kaip galima moterims suteikti daugiau galimybių. Ačiū. Pone Likvip, toliau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš kalbėsiu EPP frakcijos šešėlinės pranešėjos vardu ir kalbėsiu trumpai. Turiu atsiprašyti pranešėjos ir jūsų visų dėl to, kad neturėjau pakankamai laiko įsigilinti ir kropščiau išanalizuoti pranešimo projekto, nes neabejotinai mūsų grupė, tikrai, mūsų frakcija tikrai turėtų pateikti savo pasiūlymus. Todėl trumpai. Demokratinė kontrolė. Tokia kontrolė įmanoma ir ją įmanoma taikyti, sudarant prekybos susitarimus. Tai būtų labai pageidautina. Sunku būtų įsivaizduoti, kad kas nors prieštarautų tokiam dalykui, ypač mūsų rinkėjai. Nes rinkėjai tikrai labai norėtų, kad demokratinė kontrolė būtų vykdoma, kad viskas vyktų skaidriai. Ir mes sutinkame su tokia nuomonė. Kita vertus, demokratinė kontrolė ir skaidrumas turi būti tinkamai subalansuoti vykstant dėryboms. Ir reikia atsižvelgti į realias dėrybų sąlygas, nes ne visos kortos atskleidžiamos prie dėrybų stalo. Kita vertus, mums um, ateityje vis labiau reikės užtikrinti, kad komisija, kuri valstybių narių vardu darasi, išliktų budri, kad nebūtų iš šona nustumtas mūsų, kad nenukentėtų mūsų socialinis modelis, socialinės apsaugos sistema, kad nebūtų menkinami mūsų aplinkos apsaugos standartai ar darbo rinkos standartai. Visi tie modeliai ir standartai paremti europinėmis vertybėmis. Ir sudaro mūsų europinės civilizacijos sistemą. Todėl mes turime užtikrinti, kad tokios europinės vertybės, kurias kūrėme ir plėtojame ne vieną, ne vieną dešimtmetį, atsispindėtų dėrybų pozicijose. Ir um, nebejotinai, kad tai yra žmogaus teisės pirmoje eilėje, o tai reiškia, kad turi būti užtikrintas moterų nediskriminavimas ir lygių sąlygų su vyrai sudarimas. Dabar dėl nuomonės projekto. Mūsų frakcija pateiks pasiūlymų dėl pakeitimų, bet labai džiugu matyti, kad pranešimo projekte minima konvencija dėl kovos su bet kokios formos diskriminacija, prie, moterų diskriminacija. Be to, PPO yra parengusi bendrųjų lengvatų sistemos, antrosios sistemos matmenis ir dokumentą ir tenais kalbama apie lygias vyrų ir moterų galimybės. Ir apie tai, kad konvencijos nuostatas privalu gerbti. Todėl, manau, antrajame punkte visą tai galima įrašyti smulkiau. Man kartai susidaro įspūdis, kad mums trūksta konkrečių duomenų apie galimą pagrindinių prekybos susitarimų poveikį moterų padėčiai ne tik Europos Sąjungoje, bet ir kitoje pasirašysioje susitarimą šalyje. Todėl mes tikrai džiaugtumėmės, jeigu būtų atlikti išsamesniai tyrimai. Taigi, tikiu, kad mes ir toliau dar tobulinsime pranešimą. Ačiū, Konstans, poniai Fiorenca, žodis. Ačiū, pirmininkė. Aš pasisakau ne vien kaip šio komiteto narė, bet ir kaip inta pranešėja dėl aplinkos ir socialinių teisių. Aš norėčiau pasakyti, kad e, iš tikrųjų šio komiteto nuomonė yra ypatingai svarbi ir aš džiaugiuosi, kad e, ponios Björks darbo dėka mes galėsime toliau bendrai dirbti su šiais klausimais. Žinote, kad INTA komitete mes įsteigėme um, grupę moterų teisų klausimų integravimui. Taigi mes turime iš tikrųjų glaudžiai bendradarbiauti su INTA komitetu ir tą naujai įsteigtąją grupę. Aš jau anksčiau esu kalbėjusi su kitais kolegomis iš e, tos lyčių lygybės e, klausimų integravimo darbo grupės kolegomis e, ir mes bendrai priėmė išvados, kad iš tikrųjų labai daug dar reikia nuveikti, kad priekybos starčių kad priekybos sutartis būtų integruoti lyčių lygybės aspektai. Aš norėčiau padėkoti poniai Bjork už jos darbą. Jinai tikrai įtraukė daugelį svarbių klausimų šį pranešimą. Iš tikrųjų, nedažnai priekybos sutartyse yra moterų teisių nuostatos. Nuo 2010-ųjų žmogaus teisės yra įtrauktos, įtraukiamos į priekybos sutartis, bet e, tai nėra tolygu, kas moterų teisės. Pavyzdžiui, priekybos su Vietnamu e, sutartyje moterų uh, teisų klausimai nėra įtraukti į tas nuostatas, kurios yra susijusios su žmogaus teisėmis. Taigi, tai yra vienas labai svarbus dalykas, moterų teisės turi būti laikomos žmogaus teisėmis. Teisė ar apsisprendimo teisė, teisė į išsilavinimą ir taip toliau. Aš manau, kad tai yra esminiai klausimai Ir aš esu tikra, kad šio komiteto darbas padės man dirbti INTA komitete. Visuomenė iš mūsų tikisi pokyčių. Mes turime taip pat neišleisti iš akių ir tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Jos turi būti glaudžiai susijusios su mūsų priekybos politika. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Dar tik pasakysiu, kad žmogaus teisų nuostatos turi būti institucinių lygmenių akcentuojamos kaip apimančios ir moterų teisės. Tai lygio politinio lygio klausimas Pone Malmstrom kalbės INTA komitete apie prekybos politiką ir žmogaus teisų klausimus ir aš tikiuosi, kad ji taip pat dirbs su mūsų komitetu ir dirbs siekdama užtikrinti, kad ir moterų teisės būtų įtrauktas Ir dar dėl ekspost ir eksante vertinimų priekybos sutartyse, tokiuose kaip TTIP, nėra eksante vertinimo dėl to, kokias pasiekmes, kokį poveikį sutartis gali turėti e, moterų teisėms. Bet žinome, kad kai kurios sutartys, tokios kaip nafta, turi poveikį moterų teisėms, moterų situacijai, taigi eksantė vertinimai turėtų būti atliekami kiekvienu atveju e, derantis dėl priekybos sutarčių. Ačiū ir ačiū Jums už tai, kad priiminėte mums e, apie tai, kaip svarbu bendradarbiauti įvai, skirtingiams komitetams. Kartais tikrai, e, ar ne visada toks bendradarbiavimas vyksta. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Ačiū. Norėčiau pirmiausia padėkoti komitetui už darbą, kurį komitetas atlieka šią temą. Kaip jau buvo minėta, tai yra tikrai didžiulės apimties darbas ir ne vienas komitetas šiais klausimais užsima parlamente. Nuomonės projektas šiandien aptariamas akcentuoja mūsų nuomonė svarbiausius aspektus susijusius su ryšiu tarp priekybos sutartimis ir lyčių klausimais. Ypač norėčiau akcentuoti tai, kad labai nemažai jau nuveikta tose srityse, kurios minimos nuomonėje nuo 2010-ųjų. Tai jeigu mes e, matysime, kas e, pasikeitė nuo tada, kai paskutinė rezoliucija buvo patvirtinta parlamente ir tos situacijos, kurie yra dabar, tai iš tikrųjų galim pasisemti įkvėpimų iš pažangos. Trumpai apie pagrindinius elementus. GSP schema buvo pakeista po to, kai buvo patvirtinta paskutinė rezoliucija ir SIDO dabar yra įtraukta į GSP plus nuostatas ir norėčiau dar akcentuoti, kad sustiprintas stebėsenos mechanizmas yra taip pat įtrauktas, kalbant apie atitikimą konvencijai. Toliau priekybos susitarimai. Daugelis dvišalių, labai daug, daugelis Daug dvišalių priekybos e, susitarimų buvo pasirašyti ir įsigaliojo nuo 2010 Singapūras, e, Moldova, Kanada, Gruzija ir taip toliau. Ir visose susitarimuose yra skyrius, kuris įpareigoja abi šalis e, laikytis TDO standartų, visų TDO ratifikuotų konvencijų, o tos konvencijos, kurios dar nėra ratifikuotos partnerių, turi būti galiausiai ratifikuotos. Kai dėl žmogaus teisių apie tai kalbėjo e, anksčiau kalbėjusiai, visos e, prekybos sutartys turi žmogaus teisių nuostatas e, ir tarybos dokumente yra įvardinti ir numatyti atitinkami reikalavimai, taigi reikėtų galvoti iš tikrųjų, kad ne viena institucija užsimasi šiais klausimais. Ir dar viena svarbi pastaba reglamentavimo teisė e, tvaraus vystimosi skyriuose nuo 2010 visada tai yra įtraukiama, tai reiškia, kad ir ES ir partneriai gali nustatyti savo standartus, kai kalbama apie žmogaus teisų apsaugą ir aplinkos standartų apsaugą. Taigi reikia tiesiog pripažinti, kad tai yra, tokie reikalavimai yra. Uh, Na ir dar vienas sritis, kur, kurie aktuali šiam komitetui - poveikio vertinimas. Tai iš tikrųjų e, tas rytis, kur e, veiksmai stiprinami. Taip e, suprantu, kad yra nemažai idėjų apie tai, kaip e, poveikio vertinimo procesą dar patobulinti ir mes esame pasirengę apie tai diskutuoti, bet tik pasakysiu, kad iš tikrųjų e, siekiama žmogaus teisų klausimus įtraukti į ekspost ir ex ante vertinimą, kai jie atliekami. Tai yra e, įtraukta į sutar, dėrybų procesą dėl sutarčių, kuris, dėl kurių dabar derasi Europos Sąjunga. Na ir komisija šių metų Liepą paskelbė e, priemonės e, dėl žmogaus teisių prekybos sutartyse. Na ir galiausiai dar kartą dėl poveikio vertinimo jau buvo paminėta, kad yra duomenų ir informacijos klausimas. Svarbu prisiminti, kad ne visada lengva gauti reikiamą informaciją Ir šiandien buvo keliami klausimai, kaip koks poveikis e, bus prekybos sutarčių moterų teisėms. Bet dažnai sunku gauti duomenys apie tai, konkrečius duomenys. Taigi reikia išsiaiškinti pirmiausia, kokie duomenys gali būti renkami. Dar vienas e, svarbus klausimas, kuris buvo keliamas, tai koks yra prekybos politikos poveikis. Ir dar žiūriu, kad e, nuomonės projekte kalbama apie tai, e, kokį poveikį prekyba, prekybos politika daro įvairiems aspektams. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad e, sunku atskirti priekybos politikos poveikį nuo vidaus politikos e, poveikio. Ir dar vienas aspektas - kitos politikos rytis. E, priekybos politika, vystimosi politika turi būti derinamos, kaip jau buvo sakyta. Ir šiandien buvo kalbama apie tai, kokiu priemonių galima imtis, mikrofinansavimas, pavyzdžiui, ir taip toliau. Mm, iš tikrųjų, galbūt e, verta būtų pagalvoti apie tai, kokios politikos sritis turi būti derinamos. Ir vakar buvo paskelbta nauja strategija, kuri būtent ir siekiama derinti vystomai bendradarbiavimą ir priekybos politiką. Svarbu, kad šios priemonės veiktų iš vien. Ačiū uždėmesi ir mm, įdomu bus tęsti šią diskusiją. Ačiū komisijai už šį pasisakymą. Marin Bjork sutiksiu žodį. Atsiprašau, kaip tik ketinau išeiti. Norėčiau padėkoti kolegoms už pastabas ir Mielai dirbsiu toliau, stengsiuosi integruoti jūsų pastabas į nuomonę. Kėlėte tikrai nemažai įdomių klausimų. Ir galvosiu, ar reikia akcentuoti komisijos ir tarybos vaidmenį. Taip pat, e, mielai dirbsiu toliau su INTA pranešėja ir tikrai gerai, kad uh, norima atsižvelgti į šio komiteto e, nuomonę. Ir iš tikrųjų mes turime dirbti ir su e, lyčių aspekto integravimo grupe interkomitete. Tai malonu matyti tokią bendradarbiavimo perspektyvą. Aš e, dirbsiu toliau su šešėliniais pranešėjais, lauksiu jūsų komentarų ir prieš teikdami pakeitimus galite susisiekti su mano biuru. Mes esame pasirengę uh, visada kalbėtis. Ačiū. Grazie, kolega Bjork, per la... Ačiū kolegijai Bjork. Ačiū už jūsų darbą. Su šiuo klausimu dabar terminai. Pakeitimai turi būti pateikti iki spalio 23 dienos. Komitete bus balsuojama gruodžio 3 dieną. O dabar pereikime prie 11 punkto. Nauja tema. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 2014 metais ir ES politika šioje srityje. Sutiksiu žodį pranešėjai poniai Jimenez Beseril Barijo. Prašom. Ačiū. Norėčiau pateikti šiokį tokį paaiškinimą šitos e, moterų komiteto nuomonės. Esu ir žmogaus teisų komiteto narė. Žmogaus e, teisės apima e, pačius įvairiausius klausimus turinčius įtakos moteriam visam pasauliu. Iš tiesų, nuomonėje nelabai daug e, vietos visiems e, klausimam įtraukti, o klausimų daug, bet neturime galimybės e, pailginti tos nuomonės, bet tikiuosi, kad pakeitimais bus galima nuomonę praturtinti. Moterų žmogaus teisės neramina daugelį valstybių, nepaisant to, kad pastaraisiais metais padaryta pažangos. Vis dėlto moteris neturi vienodų su vyrais politinių ir pilietinių teisų. Kai kuriuose šalise ir pateisinama netgi ta neligybė, moterų neligybė, tai nepriimtina, ES tai turi pas, pasmerkti pagrindinių teisių pažeidimus e, reikėtų spręsti diplomatiniam priemonėm, keičiantis gerąją e, praktiką. E, Rim religija ir kultūra negali tarnauti kaip pretekstas vykdyti smurto prieš moteris. Aš taip pat esu ir vystimosi komiteto narė ir Jis rengia misijas į Karibų, Ramiojo vandenino šalis. Buvo parengtas pranešimas, teikiau jam pakeitimų. Balsuojant pralaimėjom, nes daugelis šalių yra tų tradicinių klausimų susijusių su LGBT asmenimis, seksualinė orientacija ir iš tiesų tai netitinka to, ką mes galvom tais klausimais. Aš taip pat akcentuoju ir moterų genitalijų žalojimo klausimą ir prievartinių vedybų klausimą, nes tai gali slėptis po tradicinės kultūros argumentu, bet iš tiesų aš baisiuosi baisiuosi tuo, kaip e, kenčia e, merginos, mergaitės. Tokiais atvejais e, lyčių klausimams EVT yra paskirtas specialus patarėjas, tą minime. Minime ir tai, kad moteris kenčia nuo kraštutinio skurdo. Investicijos į moteris e, ir merginas vienas geriausių būdų pažangai pasiekti, pasiekti greitai. Moterų vaidmuo e, demokratijoje nelaikomas pakankamai e, svarbiu moteris turi turėti galimybę dalyvauti demokratiniam procese, siekiant užtikrinti taiką minime tai, jog e, labai daug e, nusikaltimų lyties e, pagrindu ir jie nebaudžiami. Ir visų čia kalbame apie tai, kokį vaidmenį turėtų atlikti policija teisės saugos institucijos pavyzdžiui, e, Meks, e, Meksikoje, bet tai ne vienintelė šalis, kur tai vyksta. To ten ne, nemažai, bet kai vykstu į Meksiką, visuomet keliu šitą klausimą. Taip pat e, ir kalb, kalbant su pilietinė visuomenė, nevyriausybinėm organizacijom, tai taip pat svarbu, svarbu kelti smurto lyčių pagrindų klausimą. Norime, kad moteris būtų įgalintos, kad tai atliktų svarbesnį vaidmenį ES ir jos politikoje. Pranešime sver, smerkėme prekybą moterimis, mergaitėmis, mene regione nes e, ten vergyje ir priekyba žmonėmis yra tiesiog e, pragyvenimo šaltinis. Viena regione išaugo įvairių formų smurtas prieš moteris, nes moterų mergyjų vergovė yra tiesiog sistemiškai naudojama kaip karo priemonė. Manome, kad moterų dalyvavimas taikos kūrimo procese ir demokratinėse reformose yra labai svarbus. Siekiant e, sėkmės, e, siekiame stiprinti moterų teisės įgyvendinti demokratinę reformą. Ir iš tiesų sisteminė parama moteriams yra svarbus taikos proceso elementas. Tikslai po 15 metų. Vienas iš tų 17 tikslų yra moterų įgalinimas. E, taip pat e, ten, e, tame tiksle kalbama ir apie saugumą. Čia moteris atlieka svarbų vaidmenį. Ispanija tai akcentuos jungtinėse tautose. Na, visų punktų neminėsiu. Na, turite dokumentą. Tačiau norėčiau paprašyti visų komiteto narių prisidėti prie pranešimo tobulinimo. Spalio 23 terminas e, pakeitimas e, teikti lapkritį balsuosime komitete, o plenarinėje sesijoje gruodė. Slovo zastupcom jednotlivých frakcijų. Poprosim, pani pos... Ačiū. Ačiū. Aš vėl kalbėsiu šešėlinius pranešėjus vardu. Toks mano vaidmuo šiandien mūsų pranešėja yra Liana Rodrygės. Na ir ji norėtų e, kai ką pasakyti dėl šito pranešimo. Nes kaip ir praeitą kartą, norėčiau padėkoti pranešėjai. Manau, kad e, socialistų demokratų frakcija norėtų kelti klausimus, kurie yra įtraukti į pranešimą, yra ir e, kitų idėjų, kurios gali būti naudingos. Tai būtų papildomai pirmiausia e, socialistų demokratų frakcija ir šešėlinė pranešėja galvoja e, apie šalis Europos Sąjungoje reikėtų daugiau dirbti lyčių lygybės srityje, reikėtų tai pasakyti pranešime, Stambulo konvencija turi būti ratifikuota visų valstybių narių. Uh, Ir ES turėtų būti pavyzdys, e, kalbant apie lyčių lygybę visam pasauliui. E, turime e, skatinti dėkti kvotų sistemą, tai turėtų būti priemonė moterų dalyvavimui remti politinėse organuose ir demokratinėme procese. Taip pat Reikia numatyti ir teisės aktus, kad tai gyvendintų stambios įmonės. Kai kalbame apie lyčių lygybę, turėtume nepamiršti, kad reikėtų įtraukti ir LGBT bendruomenę. Europos įmonės veikia trečiosiuose šalise ir jų vaidmuo yra labai svarbus, siekiant užtikrinti lygių, lyčių lygybę tose valstybėse. E, jos turi rodyti pavyzdį, turime remti moterų švietimą trečiosiuose šalise, turime padėti gyvendinti ir e, profesinį e, mokymą, turime prisidėti prie lyčių lygybės švietimo, ypač šviečiant Mokytojus trečiosiuose šalise ES turi remti pilietinės visuomenės, kurios siekia remti lyčių lygybę trečiosiuose šalise. Uh, E, turime e, sujungti e, jėgas, siekiant užtikrinti, kad smurtas namuose būtų laikomas nusikaltimu. Ir, ir trečia, turime siekti panaikinti atlyginimo atotrukį tarp vyrų moterų ir pasiekti 40 procentų moterų aukštose postuose. Al kolega Sebastian. Ačiū. Toliau Sebastianas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes pritarėme pranešėjai. Ir aišku, suprantu, kad nėra lengva parašyti tokį rimtą pranešimą, ypač atsižvelgianti tai, kiek galima panaudoti žodžių, kiek puslapių turi būti. Juolab, kad ši tema aktuali lyčių lygybės požiūrių. Aš manau, kad tekstą dar galime ir patobulinti, kadangi mes kalbame ir apie ginkluotus konfliktus. Tai ko gero, gal būtų geriau per daug nesiplėsti šią temą, nes visi žinome, kad kilus ginkluotam konfliktui labiausiai nukenčia moteris. Taip pat e, mes raginame gerbti moterų politinės teisės, bet aš manau, kad be politinių teisų reikia paminėti ekonominės ir socialinės e, teisės, kadangi krizės atveju pirmiausia nukenčia moteris. Dar vienas dalykas, kad e, smurtas. Nepakanka vien tik tai pasmerkti tokias smurto apraiškas, reikia kalbėti apie uh, smurto prieš moteris prevenciją bei pagalbą jo aukoms. Aišku, mes turime uh, minėti Meksiką ir femicide, bet uh, dėje tai yra daug plačiau paplytęs reiškinys, negu mes manome, nes uh, femicide tai yra tiesiog moterų naikinimas sisteminiu būdu Aišku, labai svarbu kalbėti apie bendradarbiavimo plėtotą. Praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje mes patvirtinome lyčių lygybės veiksmų planą, tai jau antrasis planas ir manau, kad svarbu paminėti, jog be plėtros politikos turi būti lygiai grečiai plėtojama ir lygių, lyčių lygybės politika. Aišku, mes pritarime planui, dabar planas jau egzistuoja. Ir dar norime pažymėti, kad ši nuomonė susijusi su metinė ataskaita ir nebejotinai ES vykdomą politiką. Manau, kad nuomonėje per daug, daug daugiau dėmesio skirima a, kitoms pasaulio šalims, nei tam, kas vyksta ES viduje. Ir aš manau, kad mūsų politiką taip pat reikėtų vertinti kritiškai. Turiu galvoje ir moterų dalyvavimą rinkimuose ir jų dalyvavimą parlamento formuojamuose rinkimų stebėjimo delegacijose ir taip toliau. Todėl aš manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ir tai politikai, kurią vykdo Europos Sąjunga, bei kuri vykdoma pačioje Europos Sąjungoje. Bet pats projektas yra labai labai geras, pagrindas tolesniam bendradarbiavimui ir tikiu, kad jisai vyks ir kad e, mūsų komitetas parengs, parengs gerą nuomonę. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti galimybę pasisakyti išorės veiksmų tarnybos atstovui. Ačiū pirmininkė. Gal porą žodžių. Pirmiausiai tai norėčiau išreikšti pritarimą šiam pranešimui ne tik žmogaus teisų pakomitetėje, bet ir kitose susijusiuose komitetuose jis buvo teigiamai įvertintas. Todėl man įdomu buvo išgirsti įvairių frakcijų atstovų nuomonę apie patį procesą. Na, aš manau, kad mes tik pradedame darbą ir uh, jis vyks toliau, bet jau dabar šiame etape uh, aiškiai matyti, kaip gerai bendradarbiauja Europos komisija, Europos parlamentas ir išorės veiksmų tarnyba, bandydami spręsti žmogaus teisų problemas. Daug gerų minčių šiandieną išgirdome ir pranešimas mano galva tikrai yra geras, jame atspindėti visi aktualūs klausimai, bet galima kai ką ir patobulinti, ypač tose sritise, kurios buvo minėtos. Anksčiau parlamente girdėjome nemažą, dažnai sakoma parovą, pranešėjai. Kita vertus, mums labai įdomu tai, kad didelis dėmesys yra skiriamas turimoms priemonėms, kurių pagalba mes galime labai daug ko pasiekti ir užtikrinti geresnį mūsų darbo veiksmingumą. Kita vertus, pateikta ir pasiūlymų, kaip patobulinti turimas priemonės, nes tai būtų ypač naudinga mūsų darbe. Ir dar paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti, tai kad pranešimas rengiamas e, labai laiku ir keletą kartų paminėta, kad Liepos mėnesį buvo priimtas naujas um, demokratijos veiksmų planas, kuris yra pakankamai visa apimantis ir kuriuo mes vadovausimės, uh, užtikrindami <clears throat> pagarbą žmogaus teisėms mūsų kompetencijos srityje, bet manau, kad ne tik mes, bet taip pat ir kiti per artimiausius penkerius metus, įskaitant Europos parlamentą, turės ką daryti. Todėl Mes, aišku, pritarėme jūsų pranešimui, pritarėme jūsų siūlomoms įgyvendinimo priemonėms, jo lab, kad visą tai, kas minima pranešime, e, priklauso mūsų prioritetiniam darbų sąrašui. Ačiū. Ačiū. Prieš e, suteikdama žodį poniai Hemenes e, pranešėjai, noriu pati keletą žodžių pasakyti. Visiškai pritariu kad religiniai ir kultūriniai skirtumai tikrai nepaaiškina, kodėl prieš moteris smurtaujama. Ir todėl norėčiau išreikšti pritarimą vienam dalykui, kurį jūs minite šiame svarbiame pranešime. Būtent, būtina užtikrinti, kad lyčių lygybės politika ir jos numatytos priemonės atsispindėtų visuose sritise, sėtinose su žmogaus teisėmis. Parlamentas palaiko nuolatinį ryšį su besivystančiomis šalimis ir uh, nuolatos svarsto šiuos klausimus. O dabar žodis vėl pranešėjai. Ačiū. Ačiū, Barbara. Noriu padėkoti ponios Rodrygės ir Sebastiją vardu už visą pagalbą. Taip pat noriu padėkoti ir išorės veiksmų tarnybos atstovams už jų indėlį. Tikrai pritariu tam, kad kai kalbame, kad svarbu, svarbu um, kalbėti ir apie tai, ką nuveikia žmogaus teisų srityje pati Europos Sąjunga. Nepakanka visą dėmesį skirti vien tik kitoms pasaulio šalims. Bet jūs žinote, kad apimtis pranešimo yra ribota. Visgi manau, kad pono Sebastiano pasiūlymas pranešime kalbėti ir apie būtinio smurto aukas, man priminė štai kokį dalyką. Aš e, pati dalyvavau rengiant pranešimą dėl nusikaltimo aukų ir ten buvo daug dėmesio skirta ir um, būtinio smurto aukoms. Todėl prirašyta pakankamai, bet dabar reikalinga sutvarkyti teisinę bazę. Aš pritariu poniai Hannibal ir jos minčiai kad švietimas gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį, bet didžiausios problemos kyla konflikto pimtose zonose, kodėl, pavyzdžiui, kaip elgesi Boko Haram organizacija, kuri agresyviai elgesi su krikščionėmis, moterimis, merginomis, pabėgėliais. Aišku, mes galime teikti pakeitimus, aš pati tai padarysiu. Ir taip pat pateiksiu uh, pasiūlymus dėl sudarimo delegacijų, kurios, kurių uždaviniai stebėti, kaip laikomasi žmogaus teisų ar vykdyti kitus panašius uždavinius. na, svarbu kalbėti su visomis organizacijomis šiais klausimais. Tai būtų mano paskutinė pastaba. Labai ačiū. Noriu priminti Jums, kad pakeitimus galite ateiti iki spalio 23 dienos 12 e, valandos. O balsuos Deve komitetas 16 e, lapkričio, mes 12. O dabar, ponios ir ponai, pereikime prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo ir tai yra rekomendacijos Europos komisijai dėl prekybos paslaugomis susitarimo dėl TISA susitarimo ir iš karto suteiksiu žodį pranešėjai Monikai Bana. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos. Džiugu, kad uh, dalyvauja ir du šešėliniai pranešėjai. Aš rengiu pranešimą Intos komitetui ir tai yra pakankamai svarbus dokumentas dėl prekybos paslaugomis susitarimo, dėl tisos. Jūs žinote, visi teikia daug dėmesio dabar TTIP susitarimui, bet aš manau, kad TISA susitarimas yra nemenkesnės, nemažesnės svarbos, juo labiau, kad nuo 13 metų tas susitarimas apima 24 šalis, įskaitant Europos Sąjungą ir PPO kontekste yra sudaromas daugia šalis susitarimas, kaip jūs žinote. Šią savaitę ponios Reding pranešimas bus pristatytas INTA komitete. Pranešime nėra kalbama apie lygias vyrų ir moterų galimybės. Ir aš manau, kad tai trūkumas kurį reikia mums rengiant komiteto nuomonę pabandyti pašalinti. Nepaisant to, kad nepaisant to, kad mum atrodo turėtų labiausiai rūpėti šie klausimai, bet aš manau, vyrų ir moterų lygios galimybės yra tie klausimai, kurie turi rūpėti visiems komitetams, rengiant bet kokią nuomonę. Ir um, aišku, užimtumo komitetas um, rengia savo nuomonę ir aš, kadangi e, dirbu abiejose komitetuose, pasistengsiu, kad lyčių lygybės klausimas būtų įtrauktas. Tiza, susitarimas turės didžiulį poveikį moterims, nes moteris yra paslaugų vartotojos, labai plačiai, kur kas plačiau negu vyrai, naudojasi viešosiomis paslaugomis, bet to paslaugų sektorija dirba labai daug moterų. Užimtumo komitete šią savaitę vyko labai įdomi diskusija apie tai, kokį platų poveikį krizė turi moterims ir jų darbo bei padėčiai. Manau, kad svarbu įtraukti štai kokius dalykus į mūsų komiteto rengiamą nuomonę. Pirmiausiai tai poveikio lyčių lygybei tyrimas. Koks bus poveikis vienodoms galimybėms bet mes tą turime žinoti, kad galėtume priimti deramus sprendimus, nes galiausiai būtent Europos parlamentas priima sprendimą dėl susitarimo, kaip ir TTIP atveju. Mes taip pat turime galvoti, kad neturi būti išbraukiamos viešusios paslaugos ir kad reikia ieškoti žalą mažinančių priemonių komisija turėtų pateikti statistinius duomenis įskaidytus pagal lytį tam tikrose srityse. Aš manau, kad būtų pravartu kalbėti ir apie dėry, prekyb, prekybos susitarimų socialinius aspektus kai buvo tvirtinami įgaliojimai, tai nebuvo demokratinė procedūra, nes joje nedalyvavo parlamentas. Ir todėl mes patirime, ir be to mes patirime didžiulį spaudimą, rengdami savo dokumentus. O susitarimai bus labai, labai svarbus, nes jų poveikį sunku pervertinti, ypač žmogaus teisų ir lyčių lygybės požiūrių. Kaip e, sakė kiti pranešėjai, kadangi mus riboja nuomonės apimties nustatytas dydis, reikia atkreipti dėmesį svarbiausius dalykus, kurie išriškės, manau, diskusijų metu ir e, kurie atsitiktų ir pakeitimus, kurie, kuriuos teiks šešėliniai pranešėjai, aš pati teiksiu bei kiti kolegos. Vienoje mes sukūrėme modelį, pagal kurį viešųjų pirkimų konkursiniai pasiūlymai privalo numatyti ir moterų įdarbinimą. Ir tai, aš manau, aktualu prekybos paslaugomis susitarimo kontekste. Dar vienas dalykas būtų skaidrumas, informacijos teikimas, socialinių partnerių įtraukimas į visą šitą procesą, kaip ir pilietinės visuomenės apskritai įtraukimas, diskusijų rengimas su pilietinė visuomenė. Kita vertus, nesu e, tikra, ar mūsų komiteto nuomonė reikėtų kalbėti apie visus šios aspektus, nes esu tikra, kad yra ir kitų dalykų, kurie bus labai aktualūs. Todėl nekantrai laukiu diskusijos. APP e frakcijos vardu šešėlinė pranešėja. Kartu su ponia Vana norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie bendro darbo. Daugiašaliai susitarimai įgyja vis didesnę svarbą ir a, nebejotinai, kad pati Europos Sąjunga vaidina vis didesnį vaidmenį tarptautinėje arenoje. Prekyba paslaugomis yra labai svarbi, jeigu siekiame užtikrinti dar neplėtrą ir ekonomikos raidą. Paslaugų liberalizavimas nebejotinai darys socialinį ir ekonominį poveikį ir tą poveikį būtina įvertinti. Noriu padėkoti poniai Ivanai už atliktą darbą, bet dabar norėčiau kiek asmeniškai pasisakyti, o tiksliau paklausti. Kodėl jūs galvojate, kad šis susitarimas bus žalingas moterims? Panašu, kad tai yra tvirta jūsų nuomonė, bet aš stengiuosi suprasti, kodėl jūs taip manote. Kodėl jūs manote, kad to susitarimo įgyvendinimas tikrai uh, atneš žalos moterims. O dabar, poniai Malenburg, suteiksiu žodį. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai Pakartosiu, kad e, tarptautinė priekyba yra labai svarbi ir ten turi būti įtraukti lyčių lygybės aspektai. Mes taip pat turime mm, užtikrinti, kad mūsų priekybos politika atitiktų žmogaus teisų, e, socialinių teisų principai. Aš teiksiu pasiūlymų, kur bus kalbama apie mm, išsilavinimo apie galimybės e, gauti išsilavinimą e, svarbą. Iš tikrųjų, ne visose sektoriuose gali veikti laisvosios rinkos logika. Mes kalbam apie pagrindinės vertybės, tokias kaip sveikata, švietimo sistemos. Jos turi būti stiprinamos tose šalyse, su kuriomis mes pasirašome prekybos susitarimus. Ir aš nemanau, kad gali būti kažkokių išimčių šioje srityje. Kalbant apie viešuosius pirkimus, mes turime užtikrinti, kad priekybos susitarimai ne užkirstų kelių įgyvendinti socialinius aplinkosaugus e, prioritetus. Mes turime ginti šios principus įtvirtintus ES teisės aktuose, tarptautinėse dėrybose. moteris yra ne vien paslaugų e, vartotojas, jos taip pat šios sektoriaus darbuotojas, taigi mes turime užtikrinti, kad e, moterų vaidmuo būtų sustiprintas ir kaip vartotojų, ir kaip darbuotojų paslaugų rinkoje. Anksčiau pasaulio priekybos e, organizacijoje buvo dėrybų raundus, kur buvo kalbama apie GATS. Bet tos dėrybos žlugo, e, nes nebuvo atsižvelgta į standartus reikalavimus susijusiais su žmogaus teisėmis, aplinkosaugos standartais e, ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad nebus pakartotos tos pačios klaidos. Ačiū, dabar suteiksiu e, žodį poniai Zitnanskai. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už nuomonės projektą. Tai yra tikrai labai svarbi tema, nes ši paslaugų sritis yra labai svarbi visai Europos Sąjungai, kurie yra didžiausia paslaugų eksportuotoja. Taigi mes tikrai turime kalbėti apie garantijas ir lyčių lygybę Bet norėčiau išsiaiškinti porą dalykų ir užduoti porą klausimų pranešėjai. Kaip ir kai kurie kolegos, norėčiau paklausti, ar turėtumėte galbūt daugiau informacijos apie galimą neigiamą poveikį, kurį padarys TISA priekybos paslaugomis susitarimas lyčių lygybei. Taip suprantu, kad vyko viešusios konsultacijos 2013 metais kuriuose dalyvavo labai daug nevyriausybinių organizacijų ir asociacijų, tarp jų ir moterų asociacijų, kurios pateikė savo pasiūlymus. Taigi, mano pasiūlymas ar klausimas būtų, jūs sakote, e, kad e, antroje dalyje kalbama apie tai, kad moteris neįtrauktos į dėrybas, bet apie ką jūs čia kalbate konkrečiai? E, ir dar kalbama apie tai, kad viešosios paslaugos neturi būti įtrauktos į tysą. Galbūt galėtumėte pateikti papildomai argumentų ar paaiškinti, koks yra ryšys e, tarp jūsų pasiūlymo ir moterų teisų. Ačiū. Kolegai Noišlė žodis. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Tai yra tikrai labai geras pagrindas tolesniam darbui e, ir galėsime iš tikrųjų galbūt papildyti šią nuomonę. Aš norėčiau pateikti keletą pasiūlymų. Galbūt aš neteiksiu pakeitimų, bet tiesiog norėčiau pasiūlyti papildyti tekstą kai kuriais elementais. Iš principo, poveikio vertinimo klausimas daugiau yra susijęs su galimų neįgiamų poveikių. Būtent apie tai e, dažniausiai yra kalbama, dėl to kyla daugiausia klausimų. Apskritai, priekybos susitarimai siekiama padidinti gerovės lygį. E, tai galime galvoti, kad jeigu bus iš tikrųjų pasiekta kažkokios pažangos, e, pagerėjimo, patobulėjimo ekonominės situacijos, tai ar poveikį vienodai patirs ir vyrai, ir moteris? Ar iš tikrųjų nereikėtų kalbėti apie tai, kad vienodai turėtų būti paskirstomi ekonomikos augimo, ekonominės situacijos patobulėjimo rezultatai? Mes, e, kaip e, tysa pasirašančioji šalis, turime išsiaiškinti, koks bus poveikis moterų teisėms, ar jų bus e, laikomasi. Mes taip pat turime galvoti apie kitas šalis, tos, kurios nepasirašys šio susitarimo. Tysa turės ir poveikį moterims tose šalise, kurios um, nedalyvaus šiame prekybos paslaugomis susitarime. Mes siekiame plėsti rinką, apjungti rinkas, um, bet tai reiškia, kad kitos rinkos bus prarastos. Taigi svarbu galvoti ne vien apie moterų padėtį mūsų šalyse, bet ir tose šalyse, kurios susitarime nedalyvauja. Mes turime užtikrinti, kad ši prekybos politika uh, rinkų apjungimo, rinkų plėtimo politika nesikirstų su moterų teisų apsauga. Jeigu mes skiriame vystamąją pagalbą, bet tuo pat metu gyvendiname neteisingą priekybos politiką, tai rezultatų nepasieksime. Prekybos politika turi mm, mm, eiti iš vien su vystomosios pagalbos priemonėmis, nes iš tikrųjų būtent tam turėtume skirti mm, savo pastangas. Buvo minėtos kitos sutartys, TTIP, SETA. Kiek man žinoma, nėra atliktas poveikio vertinimas, nustatantis, kaip šie susitarimai dėrės tarpusavyje. Ir mūsų E, vis klausima mūsų nuomonės apie atskirus susitarimus, apie visus šios susitarimus atskirai, bet mes turime panagrinėti, ar tarpusavėje tie susitarimai nesikerta. Šie klausimai, šis klausimas dar nėra atsakytas. Ar mes pasinaudosime tik tai tuo, kas geriausia tose susitarimuose, ar tik tai akcentuosime, ar iš tikrųjų objektyviai vertinsime viską iki galo. Na ir yra duomenų apsaugos klausimų susijusių su e, TISA susitarimu. Manau, kad e, mes turėtume labai atidžiai pagalvoti apie tai, kaip e, duomenys apie moteris, ypač, pažiūrėjau, apie moterų sveikatą, bus perdodami, kaip jie bus saugojami, kas bus tų domenų valdytojas. Iš šios klausimus taip pat reikėtų atsakyti. Dar norėčiau Jūs pasveikinti, parengus šią nuomonę, ji tikrai yra labai gera. Aš manau, kad tikrai labai gaila, kad mes negavome poveikio vertinimo dėl TTIP, kurį galėtume aptarti moterų komitete. Aš tikiuosi, kad anksčiau, o kad vėliau nebebus tokių atvejų, kai moterų komiteto nuomonės, ne, nuomonės neklausiama tokių svarbių susitarimų atveju. Ačiū, dabar steiksiu žodį komisijai. Ačiū už tuo, kad taip aktyviai domitės tiesa dėrybomis. Į tie komitete šiuo metu vyksta dėrybos ir e, dėja vyriausias dėrybininkas mūsų negalėjo atvykti į šį komiteto posėdį, nes dalyvauja kito komiteto posėdėje. Kodėl mes e, įsitraukėme į tysą dėrybas? E, žinote, pirmiausia, kad pagrindinis motyvas ekonominiai interesai, paslaugos yra labai svarbios mūsų ekonomikai, apie 70 procentų mūsų BVP yra, sudaro paslaugos ir mes turime prekybos balanso perviršį milijardais eurų. Tai reiškia, kad jeigu e, mes mm, atversime savo paslaugų rinką, mes galėsime skatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir tai bus palanku ir vyrams, ir moterims. Europos įmonėms vis dėl ir kyla, vis dar susiduria su nemažai priekybos kliučių visame pasaulyje. Ir tuo pat metu ES yra atvira, atvirai konkuruoja su trečiųjų šalių šalimis. Taigi, tysa dėrybose mes prašome vienodų sąlygų su trečiųjų šalių įmonėmis užsienio rinkose. Ir, aišku, iš, įsiklausėme į tos klausimus, kurie buvo išsakyti dėl priekybos paslaugomis. Mes turime iš tikrųjų padaryti kai kurios svarbius pasirinkimus. Sveikatos apsauga, švietimas ES yra viena iš, vieni iš geriausių pasaulyje. Tai yra tikrai labai svarbios ES rytis ir tai atsispindi ES teisės aktuose ir teisėkuros institucijos ES siekia tas vertybės ir tos pagrindinius principus apsaugoti. Taip pat ir mūsų dėrybininkai siekia to pačių tikslų. Mes žinome, kad moteris labiau priklausomos nuo, prieki, nuo, paslaugo, nuo paslaugų sektoriaus ir kaip vartotojus, ir kaip paslaugų sektoriaus darbuotojas. Ir mes galime užtikrinti, kad visose mūsų priekybos dėrybose mes vengiame uh, E, prisimti įsipareigojimus e, tokias rytise kaip e, visuomenės sveikatos apsauga, švietimas ir panašiai. Ir teisė prekybos paslaugos susitarimas taip pat yra neišimtis. Na ir tą oficialiai pasakė ir komisijos narė Malmström ir, ir JAV priekybos e, politikos atstovas ir viešai buvo paskelbta, kad šis e, susitarimas nekels grėsmės viešosioms paslaugoms. Pranešėja e, sako taip pat, kad TISA negali sužlugdyti ES pasiektos pažangos. Ką mes norėtume pabrėžti, tai kad prekybos paslaugomis susitarimai nesiekė iš tikrųjų iš tikrųjų ne, niekada negali e, diskriminuoti paslaugų teikėjų. Visos šalis gali reglamentuoti savo paslaugų e, rinką. Lyčių lygybės e, taisyklės, jų įtraukimas į teisę būtų iš tikrųjų visiškai teisėtos ir teisėtas būtų jų taikymas viešųjų pirkimų sutartims. Taip pat e, kalbama apie poveikio vyrams ir moterims e, vertinimą. Šiuo metu mes vykdome tvarumo poveikio vertinimą ir esame pasirengę na, galvoti apie e, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus. Kol kas negavome rezultatų, bet tikimės, kad netrukus jie bus paskelbti. Apskritai manome, kad e, susitarimas neturės neigiamo poveikio lyčių lygybės požiūrių, bet e, galvojame, kad e, iš tikrųjų šis susitarimas kita vertus nebus panacėja lyčių lygybei užtikrinti apskritai. Ačiū. Ačiū. Suteiksiu žodį pranešėjai poniai Ivana. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū komisijos atstoviai už jos įdomų pasisakymą. Ačiū šešėlinėms pranešėjams. Ypač man įdomus pasiūlymai susijęs su tais elementais, kuriuos reikėtų įtraukti į šią nuomonę. Akivaizdu, kokio plataus masto problema tai yra ir kiek daug įvairių elementų turi būti įtraukta, įskaitant duomenų apsaugą ir taip toliau. Jūsų užduoti klausimai rodo, koks svarbus yra poveikio vertinimas, kalbant apie poveikį um, moterims ir vyrams. Jeigu uh, Mm, manęs paklaustumėte, ar aš turiu kažkokius konkrečius skaičius, kuriais būtų galima įrodyti poveikį moterų situacijai. Ne, tokių skaičių aš neturiu, bet galbūt komisija vis tiek galėtų parengti tokį poveikio vertinimą ar poveikio žmogaus teisėms vertinimą. Ir svarbu mums turėti tokius dokumentus, turėti specializuotų institucijų informaciją, institucijų dirbančių su socialiniais klausimais Svarbu iš tikrųjų surinkti informaciją iš visų suinteresuotų šalių, taip pat ir profsąjungų. Mes e, žinome, kad e, yra nesėkmingų privatizavimo pavyzdžių. Matome, kad e, kartais tengiamasi riboti paslaugų rinkos liberalizavimą ir ne vien dėl socialinių, bet ir ekonominių sumetimų, kartais tikrai tie liberalizavimo procesai pasuka visiškai netinkama linkme ir sulaukiama neigiamų rezultatų, tokių kaip padidėjusios kainos, sumažėjusios galimybės pasinaudoti tam tikromis paslaugomis ir matome, kokį neigiamą poveikį privatizavimas gali padaryti ir darbo vietoms, darbo rinkai. Ir moteris, aišku, ir šiais atvejais patiria neigiamą poveikį gali būti iš tikrųjų, kad liberalizavimas šioje srityje padarys neigiamą poveikį moteris. Būtent todėl reikia tokio poveikio vertinimo. Jūs e, klausėte, kodėl nereikėtų į dėrybas įtraukti viešųjų paslaugų. Galiu pasakyti, kad ponios Reding pranešime, kuris galbūt e, eina nepakankamai toli, bet netgi ir tame pranešime sutinkama, kad e, apie viešasias paslaugas reikia kalbėti labai atsargiai ir reikia pagalvoti, E, ar apskritai reikėtų jas įtraukti e, į susitarimą. Tai yra iš tikrųjų vienas iš esminių klausimų, kalbant apie teisą susitarimą. Ir kiti komitetai e, regioninių reikalų ir užimtumo socialinių reikalų komitetai kėlė šias klausimus ir sakė, kad iš priekybos paslaugomis susitarimo E, į šį sustarimą neturėtų būti įtrauktos e, viešosios paslaugos. Na, 29 spalio mes turėsime dar vieną posėdį ir aš lauksiu jūsų, e, jūsų komentarų. Tikiuosi, kad mes galėsime pratesti diskusiją šiuo svarbiu klausimu. Ačiū. E, pasakysiu, kokie yra terminai. Terminas pakeitimams yra spalio 21 diena. Iki 12 valandos e, balsu, balsuosime lapkričio 12 ir inte gruodžio 12 bus balsuojama. Tai tuo ir baigiame šio darbo tvarkės klausimo aptarimą. Ir dabar pereisime prie kito klausimo. Kalbėsime apie lyčių lygybės indeksą. Ir apskritai apie lyčių lygybės situaciją. Ir kalbėsime apie tai, kokios pažangos pasiekta šioje srityje. Kalbėsime apie domenų E, kokybę, apie konkrečius rodiklius, rodiklius susijusius su smurtu prieš moteris. Ir Jolanda Rengarda, pirmiausia, e, žodis jums. Uh, dear chair, dear members of the committee, guest. Gerbiama pirmininkė, komiteto nariai, komiteto svečiai, visų pirma, norėčiau padėkoti komitetui. Uh, suteiktą žodį, kad pristatytumėm lyčių lygybės indeksą. Birželio mėnesį pradėjome šį darbą antrą kartą. Turbūt na, žinote, kad pirmasis e, indeksas buvo parengtas 15-ais. Matau leidinį ant jūsų stalų. Džiugu, kad e, domitės tuo. Na ir šį kartą indeksą patikta apžvalgta lyčių lygybės rytyje nuo 2015 metų. Tai iš tiesų matome, kiek padaryta pažango šioje srityje. Turim galvą, kad laiko nedaug. Tai e, negalėsiu e, pateikti gilesnės analizės pagal šalis, e, o kalbėsiu apie tai, kas yra ES lygmenį. E, e, tačiau. E, atlikta analizė pagal šalis, jo e, analizė bus pateikta atitinkamam šalim ir tai bus e, labai naudingas informacijos šaltinis. Norėčiau tik tai e, priminti apie kelius metodologinius dalykus, kurie labai svarbus indeksui suprasti. Indeksas matuoja spragas arba atotrukį lyčių lygybės e, srityje. Tai reiškia, kad jeigu bus atotrukis tarp vyrų ir moterų valstybės narės nepasieks gerų rezultatų, jeigu, e, jeigu tarkim, pasiekimo lygmenis yra darbo srityje, mokslo srityje, e, jeigu, tai yra, jeigu žemas yra, nes iš tiesų uh, Iš tiesų, kartais gali būti taip, kad pasiekimo lygmenys lieka maži, nors vyrai moteris e, aktyviau dalyvauja ir nors Afrika mažėja. Tai kai matysite na, indekso rodiklius, turėtumėt galvoti apie tą skalę, kuo arčiau šimto, to geresnė situacija, nes šimtas reiškia visišką lygybę. Na, dabar pradėsiu pristatymą, pagrindiniai lyčių lygybės indekso rezultatai. Čia matote bendrą vaizdą to, kokia padėtis valstybėse narėse e, palyginti tarpusavė 2012 metais. Ir matome, kad Europos vidurkis yra 52,9, tai reiškia, kad ES dar yra tik tai pusiaukelėje lyčių lygybės e, link ir galbūt e, na, žalias rodiklytės sunku išvelgti yra, tačiau, kaip matote, 20 šalių dauguma šalių padėtis pagerėjo, 8 šalise pablogėjo kur didžiausias pagerėjimas, tai Italija, Kipras, Vokietija, Airija ir Ispanija. Ir aišku, galbūt pasikeitimai nėra labai dideli, tačiau vis dėlto jie yra. Matom keturias valstybės viršuje, tai yra Skandinavijos šalis, Niderlandai, apie dešimt šalių apie viduriuką yra ir keturios valstybės nepasiekia ES vidurkio. Tokia bendra apžvalga. Dėje skaidrės pavadinimo nesimato, e, bet šios skaidrės matysime, kokios tendencijos nuo penktųjų metų. 2005-aisiais rodiklis 51, 30-aisiais 52,4 ir 12-aisiais 52,9. Na ir bendra išvada būtų tokia, kad uh, pagėrėjimo labai mažai nuo 2005-ųjų Europoje. Pagėrėjimą daugiausia lėmė pasiekėjimai valdymų, sprendimų prieimimo srityje ir na, čia pagėrėjimas gan ženklus. Tačiau yra ir dvi sritis, kur padėtis pablogėjo. Tai yra darbo pasidalimas tarp vyrų moterų ir žinių sritis. Daugiausia na, dalyvavimas ar mokymasis visą gyvenimą. Čia matom detalėtsnį e, indekso apžvalgą pagal sritis ir matome e, oranžinė spalva tai laikas, čia 37,6, toliau žinios 49, tai žalias sritis ir gale valdžia, tai problematiškiausios rytis ir aš pradėsiu savo pristatymą būtent nuo tų sričių, po to darbo sritis mėlyna spalva, matote pavadinimą, pinigai geltona spalva, sveikata, na čia situacija daugmaž e, tokia pati, na, pasikeitimai labai neženklus. Taip, laikos rytis, kaip minėjau, tai viena problematiškiausių sričių. Ir Čia bandoma apžvelgti, kaip laikas paskirstomas tarp globos, priežiūros ir socialinės veiklos tarp vyrų moterų ir čia matom, kokie rodikliai įtraukti šią sritį. Na ir dabar matom skaidrę su daugybė raudonų rodiklių ir jos rodo, kad padėtis pablogėjo bendrai paėmus. Ir ši tik šiek tiek pagerėjo aštuoniuose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad Ehm, šis rytis reiškia vienodą naštos pasidalymą, socialinės veiklos vienodą pasiskirsimą tarp vyrų moterų ir tai lieka viena didžiausių problemų, kalbant apie lyčių lygybę ES ir viršuje e, Skandinavijos valstybės, o po to skirtumai tarp, tarkim, Švedijos ir Bulgarijos, e, skirtumas tarp Švedijos ir Bulgarijos yra didžiulis. 62 Švedija ir tik tai 17 Bulgarija. Tai keturis kartus, galima sakyti, skiriasi šios dvi valstybės. Ką bandėm išsiaiškinti? Kaip lyčių lygybės indeksas koreliuoja su Barcelona tik tai 2002 metais. Vadovo taryba nustatė tikslus užtikrint vaiko globą iki 10 metų 34 procentai. 19 procentų. Tinkamai matome, kad e, vaikų globa yra svarbus veiksnys, kuris padėtų paaiškinti, kodėl taip nevienodai pasiskirstęs laikas yra. Ir ką čia matom e, diagramoje, matome tikslą, tai pirmasis Barcelonos tikras, tai 33 procentai. Ir matome kairėje pusėje 19 valstybių narių kur pirmasis Barcelonos tikslas niekada nebuvo įgyventas, tai 12 metų duomenis. Uh, Antra žinia, kurią norėtumėm perteikti šią diagramą, štai tokia. Barcelonos tiklų vykdymas yra glaudžiai susijęs su lyčių lygybės indeksu. E, tos šalis, kur e, mažesnių negu trijų metų e, vaikų labai yra, tai ten taip pat yra, yra didžiausi rodikliai, kalbant apie lyčių lygybę, išskyrus Portugaliją. Bet kitose valstybėse, kaip aš Danijoje, Švedijoje, Niderlanduose, labai arti jau yra e, e, prie tos linijos e, ir yra kore, koreliacija tarp šių paslaugų teikimo ir bendrai lyčių gyvės indekso. Jeigu paimtumėm kitą tikslą, tai yra amžiaus grupė nuo, nuo 3 metų iki privalo mokyklinio amžiaus ir čia tikslas yra 19 procentų. Ir ką čia turime 12 metais, tik tai 11 valstybių narių įvykdė antrą Barcelonos uždavinį, tos valstybės yra dešinėje. Ir čia taip pat galima padaryti kelias išvadas. Pirmiausia, kad e, gan e, nemažai valstybių vis dar e, yra toli nuo to tikslo. Antra, čia taip pat matom gan pozityvę koreliaciją tarp vaikų priežiūros ir lyčių lygybės indekso uh, Ir e, tai didžia dalim paaiškina, kodėl yra nemažas, nemaža lyčių neligybė ir na, galvojant apie laiko paskirstimą, uh, užtikrinant vaiko globą tarp vyrų ir menų e, vaikų priežiūra prieinama, ypač vaikų iki trijų metų, iš tiesų yra, reiškia didelę naštą moteriams ir kaip tik tai todėl tas laiko pasiskirstimas toks nevienodas yra. Toliau, antra labai problematiška sritis, tai galios sprendimų prieimimo sritis. Ir sakiau, kad čia matome nemažą pagerėjimą. Taip, pagerėjimas didelis, tačiau vis dėlto e, rodikliai dar pakankamai Matome e, diagramoje nemažai žalių rodiklių, matėte, kad padėtis pagerėjo 20 valstybių narių. Tai nemažas pagerėjimas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesio į duomenis. Dėje visos skaidrės nematome, tačiau jeigu pažvelgtumėm į antrą vertikalę liniją, čia e, matosi e, kokia nelygybė tarp vyrų moterų priimant sprendimus buvo tik e, tais metų 2010 metais, o po to trumpiausia ta linija yra 12 metais. Kokį čia atsitiko, kai mes paaiškiname šitą pasikeitimą? 10 metais e, buvo pradėta įgyvendinti e, komisijos lyčių lygybės strategija ir e, buvo daug klausimų susijusių su moteriam priimant ekonominius sprendimus, tai atsirado teisėkuros pasiūlymuose. Na ir nuo to meto matome nemažą poslinkį, ypač kalbant apie ekonominį sprendimų prieimimą. Yra tokių valstybių kaip, pažiūrėjau, Prancūzija, Niderlandai ir jos numatė e, teisinės kvotas, kad būtų galima gerinti motinų padėtį, priimant, pažiūrėjau, politinius sprendimus. Tačiau yra valstybių, tokių kaip e, Vokietija, Junktinė karalystė, kur vyko intensyvios viešos diskusijos dėl e, lyčių pusiausvyros stambiausių įmonių valdybose ir tai, aišku, turėjo teigiamos įtakos moterų padėties gerėjimui, priimant politinius sprendimus. Ir matome, kaip teisėkuros pasiūlymai gali lemti teigiamus pokyčius. kokios problemos išlieka žinių srityje. Kaip sakiau, buvo staigus rezultatų pablogėjimas, kalbant apie mokamasi visą gyvenimą. Ir matom tą ilgą raudoną rodiklę, jie priklauso Junktiniai karalystiai, nes čia nuo 86 dešimtaisiais sumažėjo 18 punktų 2012 metų. Tai iš tiesų labai e, didžiulis nuosmukis buvo, kalbant apie vyrų mokymą, moterų mokymąsi visą gyvenimą. Na, o, pavyzdžiui, Danijos rezultatas gana aukštas yra, kalbant apie pasiekimus na, aukšto išsilavinimo srityje vyrų moterų ir labai neblogas rodiklis mokymosi visą gyvenimą. Tai netgi du kartus rezultatas geresnis negu ES vidurkis. Tačiau kalbant apie švietimą, vis dėlto pakankamai uh, prasti rezultatai kalbant apie uh, segregaciją. Apie tai kalbame pastaruoju metu nemažai. Na, žinote, ES numatytas 20-ųjų tikslas susijęs su pasiekimais aukšto išsilavinimo srityje. Ir čia yra, na, tai pasakyta, siekiama e, padinti gyventojų nuo 30-34 metų dalį, kad, kad būtų bent 40 procentų įgyję aukštą išsilavinimą 300 metais. Uh, Ir e, kokia situacija yra, kalbant apie šitą ES e, e, tikslą? Juoda, juodas tulpelis, tai, tai vyrų stulpelis, na, o, o moterų rodikliai E, iš tiesų didėja nuolat, vis daugiau moterų baigia aukštą įsilavinimą, jos e, pasiekia šitą tikslą ir ši sriti, sritis yra vienintelė, kur vyrai yra prastesniai padėti. Matome tą šviesį žalę spalvą ir matome, kad vyrai iš tiesų e, nepasiekia ES vidurkio. Darbo sritis. Čia padėtis esmingai nepasikeitė yra e, nereikšmingo pagerėjimo kai kuriuose valstybėse narėse, matom, e, Graikijos rezultatas pasikeitė, žinome visi kodėl. Vėlgi norėtumėm pasižiūrėti, kaip uh, Nu, pasikeitė ES padėtis palyginti su tikslais. 20-ųjų tikslas ES užimtumo srityje yra 75 ir aš norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad vyrai jau pasiekė ES tikslą, nes užimtumo norma dabar yra apie 75, tačiau moteris dar toli nuo to ir antroji žinia būtų tokia nuo 10-12 lyčių neligybė šiek tiek sumažėjo, bet ne dėl to, kad moterų padėtis pagerėjo, bet dėl to, kad pablogėjo vyrų padėtis. Ir e, turime labai atsargiai vertinti užimtumo normas, nes kaip tradiciškai yra vertinamas užimtumas, iš tiesų skaičiuojamos galvos yra. Ir tai paslėpia labai reikšmingą dalyką. Daug moterų e, dirba ne visą dieną ir kaip tik tais todėl e, indekso e, tikslams ėmėme e, užimtumo visą darbo dieną ekvivalentą, kad būtų galima įvertinti moterų užimtumą, kai jos dirba ne visą darbo dieną ir kai skaičiuojame visos darbo dienos ekvivalentą, nuo 12 jų lyčio atotrukis padidėjo 17 punktų ir tai reiškia, kad tas atotrukis realiai yra kur kas didesnis. Dabar norėčiau parodyti labai svarbę koreliaciją, kur bandome įvertinti, kaip e, e, lyčių lygybė koreliuoja su ekonominiu augimu. Tai dažniausiai vertinama kaip BVP e, vienam gyventojui. Čia matom nemažą koreliaciją ir matom, kad ekonominė plėtra e, didesnė tose valstybėse narėse, kur lyčių lygybė didesnė. Ir tai rodo, kaip yra svarbu dėkti e, lyčių perspektyvą į Europos 2020 e, augimo strategiją. Situacija darbo srityje gerėjo, pagerėjo nemažai, tai daugiausia lėmė finansinių išteklių pagėrimas, nors uh, E, ekonominės situacijos rodiklis geres, geresnis, iš tiesų matom, kad e, geresnė padėtis su finansiniais ištekliais vėlgi raudonos rodiklės, šalis, kur pablogėjo padėtis, daugelį valstybių šiek tiek e, pagerėjo padėtis. Taip pat numatyti tikslai ir kalbant apie skurdo procentą ir bandyta įvertinti, įvertinti lyčių neligybę tuos menų atveju, kuriems kyla skurdo pavojus. Ir, e, ir aišku, reikėtų pasigilinti labiau tam tikras grupės kadangi galbūt bendras rodiklis, e, rodantis, kada to turkis nedidelis, yra, gali šiek tiek klaidinti. Uh, Ir čia uh, matom, kokia patėdis ES palyginti su kitu tikslu, tai yra mažinti žmonių uh, skaičių, kurie yra žemiau uh, skurdo linijos, uh, 20 milijonų iki 12 metų ir matome nuo 10 iki 13. Matom, kad uh, tas skaičius didėja milijonais. Ir vyrų uh, skaičius. Uh, žemiau skurdo. Nes taip pat e, padidėjo kaip ir moterų atveju. Ką dar aktualu būtų įvertinti, tai tai, kaip lyčių lygybės indeksas koreliuoja su socialinės, e, išlaidom socialiniai apsaugai, kaip išreikštai, e, kaip BVP procentas. Čia taip pat matome reikšmingus rezultatus, koreliaciją teigiama, nelabai reikšmingai, bet vis dėlto teigiama. Ir tai rodo, kad kalbant apie skurdą ir socialinę atskirtį, reikia integruoti lyčių aspektą. Ir uh, matom, kad valstybės, kurios skiria daugiau socialiniai apsaugai, e, turi tos geresnius e, lyčių lygybės e, ratiklius ir tokios valstybės kaip Graikija, Graikija Ispanija ir taip toliau. Ten socialiniai apsaugai išlaidos didelės yra, bet vis dėlto lyčių lygybės rodiklis nėra labai didelis. Tai čia atsargiai reikėtų su vertinimais. Na ir šiek tiek apie sveikatos sritį. Uh, tas rytis, kur dirbsime daugiau. Um, kalbant apie lyčių lygybės indeksą, rodikliai gan dideliai yra, bet yra vienas rytis, e, tai e, yra elksenos determinantis e, sveikatoje. Na ir tokių e, tikrųjų rodiklių kaip ir nėra, bet dar dirbsime toliau. Rezultatai šiuo metu yra gan dideli. Arti 90 esame 100 ir čia pagerėjimą lemia tai, kad situacija gerėja kalbant apie galimybę gauti paslaugas. Indekso e, paskutinėje ataskaitoje Daugiausia e, buvo susitelkta ir į smurtą prieš moteris ir uh, suskaičiavom tą uh, sudedamąją prie, priemonę. Iš tiesų labai naudinga, naudingi duomenys buvo gauti iš pagrindų. Uh, pagrindinių teisų agentūros ir kokie nustatyti rezultatai yra, kalbant apie uh, sudėtinį indikatorių tiesioginio uh, smurto ir lyčių uh, lygybės indeksas koreliuoja neigiamai. Ir, pavyzdžiui, kur lyčių lygybė didesnė, kaip Švedijoje, Danijoje, tai iš tiesų moteris labiau linkusios yra atskleisti smurtą. Ir tai rodo tarsi didesnį paplitimą, tačiau turėtumėm galvoti labai atsargiai apie tokių rezultatų vertinimų, kalbėdami su žurnalistais, nes yra didelis pavojus uh, pasakyti, kad e, darbas lyčių lygybės rytyje lemia e, daugiau smurto. E, tačiau iš tiesų nėra taip, kad smurto daugiau, bet tiesiog samoningumas yra didesnis jautrumas, didesnis pasitikimo institucijom ir žmonės yra labiau pasirengę atskleisti šitą problemą. Tad pagrindinės išvados antrojo indekso būtų tokios lieka dvi pagrindinės rytis. Žinoma, yra ir daug kitų sričių, tačiau dvi pagrindinės rytis, kur reiktų dirbti daugiau, kuriams reikia daugiau dėmesio, tai e, yra darbo pasidalimas tarp vyrų moterų, e, namūkių e, srityje ir vyrų moterų atstovavimas priimant sprendimus. Čia pažanga yra, tačiau vis dėlto esam dar toli nuo tikslų. Na, smurto panaikinimas prieš moteris vienas iš tikslų yra ir šitas darbas labai priklauso, aišku, nuo, nuo mūsų turimų domenų. Ir paskutinis šaltinis, paskutiniai duomenės, kuris norėčiau pasidalinti. Aigi lapkričio 26 rengia svarbų susitikimą skirtą lyčių lygybės teisų įgyvendinimui. E, Sustikimas vyks lapščio 26. E, moterų teisų komitetas e, pakviestas. Labai svarbu, kad pasigilintumėm į tai. Pagalvotume apie tai, kaip šios tarbaus teisinio dokumento įgyvenimas duotų teigiamų rezultatų ir lyčių lygybei. Labai gaila, kad biudžeto komitete balsuota prieš vicepirmininkės pranešimą. Aigė neramina tai, kad e, pritrūks e, e, galimybių teikti pagalbą renkant duomenis apie smurtą prieš žmonės. Nors Europos parlamentas keliose rezoliucijoje išreiškė susidomėjimą ir valstybės narės tai darė e, tarybos išvadose ir to domisi ir Europos piliečiai, matom Eurobarometro tyrimus, vis dėlto labai mažai palyginimo duomenų, metodologijų, kuriais būtų galima pasinaudoti, kalbant apie e, smurtą prieš moteris ES lygmenių. Visai nesenai buvo paskatos e, kelio E, gairias siekiant ES prisijungti prie Stambulo e, konvencijos e, ir taip pat kalbama apie tai, kad reikia rinkti duomenės apie lyčių aspektą migracijos krizės akivaizdoje. Tai iš tiesų reikia paramos, sakė, kad būtų galima rinkti duomenės apie smurtą prieš moteris, apie uh, moterų genitalijų žalojimą. Ir čia, aišku, reikia stiprinti eigę darbą, kad būtų galima patenkinti dabartinius poreikius, būsimus poreikius ir be papildomų išteklių eigė būtų labai sunku patenkinti tokius poreikius. Ir labai tikimės jūsų paramos. Ačiū uždėmesi, esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus apie mano pristatymą. Thank you. Ringraziamo la dottoressa Reingard. Purtroppo eh, abbiamo. Ačiū. Noriu daktarė Regardą padėkoti, bet mes dėja beveik nebeturime laiko. Todėl noriu, sako pirmininkė, padėkoti vertėjams, kurie jau dirba ilgiau negu numatyta dešimčia minučių. Jūsų idėjos tikrai labai labai aktualios mums, dirbantiems parlamente ir todėl kolegų vardu noriu Jums nuoširdžiai padėkoti. O dabar noriu visus pakviesti į barą paskanautą sumuštinių ir skelbiame pertrauką iki 15 valandos, o sumuštinių bare galėsite bendrauti.